Bene. Cari colleghi. Mėly kolegos, manau, kad turime pradėti, kadangi mūsų darbo tvarkė yra labai intensyvi, o ministras atvyko laiku, tad sveikiname ministrą Janos Martonį, Vengrijos užsienio reikalų ministrą kadangi jisai dabar pirmininkauja užsienio reikalų tarybai, kadangi sutiko dalyvauti mūsų posėdėje, jisai sutiko pakomentuoti Vakarų Balkanų plėtros klausimus. Vakarų Balkanų mm, integracijos Europos Sąjungą klausimus. Jūs, ponė ministrė, prisidėjote prie ES plėtros į vakarų Balkanos e, proceso dinamikos. Kroatija. Bei kai kurios kitos šio regiono valstybės jau yra pakankamai priartėjusios prie stojimo. Man atrodo, praeitą penktadienį komitetas e, yra kaip tik tai diskutavęs šitą e, tema. Keturi dėrybiniai skyriai dar lieka neužbaigti ir vyksta dėrybos, tačiau greit bus užbaigti. Toliau e, su Islandija, man atrodo, bus e, dermasi, kuomet vyksta vyriausybinė konferencija Liepos 27 dieną ir du iš keturių skyrių galbūt bus užbaigti ir du nauji darybiniai skyriai atverti. Toliau Turkijos stojimas, aišku, dar lieka neaiškus dalykas, nes pastarojų metų buvo e, tam tikro buksavimo, tam tikrų apmąstymų, tačiau turint omenyje paskutiniuosius e, rinkimus šioje valstybėje, mums bus įdomu išklausyti jūsų vertinimą. Pone ministrė, dabar nenorėčiau gaišti daugiau laiko, darydamas šitą įžangą ir e, iš karto todėl norėčiau perduoti žodį jums klausysimės jūsų su labai dideliu susidomėjimu. Uh, thank you uh, very much. Labai ačiū, pana pirmininkė. Labas rytas jums visiems komiteto nariams. Pirmiausia, noriu padėkoti jums už kvietimą ir už jūsų žanginius žodžius. Man didelė garbė ir tam tikrų mastų e, malonu papasakoti jums apie praėjusiu penkius su pusę mėnesių laikotarpį įvykusius pokyčius ES plėtros kontekste ir pakalbėti apie susijusius dalykus labai trumpai. Pas jūs lankiausi maždaug prieš penkerius mėnesius ir kiek pamenu, mūsų diskusija buvo įdomi ir gyva, diskusija apie plėtros iššūkius ir galimybės apskritai ir kiek tai yra susijęs konkrečiomis šalimis. Aš taip pat jums papasakojau apie Vengrijos pirmininkavimo programą, ypač kiek tai susiję su programos prioritetais ir smarkiai pabrėžiau tuomet, kad vienas iš mūsų programos prioritetų yra pastumėti į priekį plėtros procesą. Man atrodo, kad tuomet apskritai sutarėme, kad pati plėtra turi strateginės vertės. E, ji Europą stiprina tiek ekonominė, tiek politinė prasme. Plėtra turi būti patikima ir tvirta. Na ir tuo pat metu plėtra priklauso nuo svarbiausių kriterijų įvykdymo iš visų šalių kandidačių pusės. kadangi Vengrijos pirmininkavimo lozungas tebėra stipri Europa, mes plėtrą būtent patalpinome ir šiame, šiame kontekste, todėl mums svarbu pabrėžti, kad didesnė Europa, visapimanti Europa, vieninga Europa yra visomis prasmėmis stipresnė negu Europą, kuri užvertų duris išorės pasauliui. E, ir būtų užsiemusi vien tik tai savo vidaus problemomis. Taip pat tuo pat metu e, mes visada pabrėžiame, kad plėtra yra procesas, kuriam būtinas testinumas. Ir kiekviena pirmininkaujanti šalis turėtų pasiremti ankstesnės pirmininkavusios šalies darbu. Tai ypač tinka mūsų pirmininkavimui, turint galvoje, kad mes esame paskutinį trejetuko šalis po Ispanijos, Bel, e, Belgijos ir Vengrijos. Procesas, aišku, tęsisis toliau ir visi šio trejetuko pasiekimai bus perduoti kitoms trims šalims, tai yra Lenkijai, Danijai ir Kiprui. Aš tai sakau todėl, kad netikiu kažkokiais trofėjais. Man atrodo, kad tai, tai yra nacionalinio pasidžiavimo dalykas, kas ką pasiekė, kas ko nepasiekė, tačiau iš tiesų pats procesas yra svarbus mums visiems ir kiekviena pirmininkaujantį šalis turi atlikti paprastą dalyką, tai yra dirbti savo darbą ir e, plėtoti procesą. ES labui. Trečiasis elementas, dėl kurio visi sutarėme, yra tai, kad plėtra turi būti patikimas procesas, turint galvoje abipusės. Tai reiškia, kad mes e, reikalaujame ir taip pat duodame. Abu dalykai yra artimai susiję. Jeigu sąlygos yra vykdomas, jeigu tenkinami rodikliai, tai aišku, na, visų pirma, Europos komisijos darbas yra nustatyti tuos faktus, tuomet mes iš savo pusės turime pateiktis, įvykdyti savo pažadus. Dar vienas preliminarus komentaras būtų tai, kad svarbiausias veiksnys yra geras bendradarbiavimas tarp ES institucijų. Beveik pusmečio patirtis mums sako, kad šią prasme plėtros srityje bendradarbiavimas tarp institucijų buvo puikus be jokių apribojimų. Europos komisija atliko didžiulį darbą, neįtikėtinai didelį darbą, ypač per pastaruosius kelias mėnesius, ypač e, kalbant apie Kroatiją, prie ko grįšiu netrukus. Taip pat Europos parlamento politinė parama buvo ir tebėra lemiama. Tuo pat metu taryba puikiai bendradarbiavo su Europos komisija. Žinoma, pirmininkaujantys šalis labai daug svarbos teikia tokio bendradarbiavimo veiksmingumui Ir jeigu e, yra ar bus kokiu nors žymių rezultatų plėtros procese, tai e, jie būtų e, nulemti tokio sklandaus bendarbiavimo tarp institucijų. Taigi, Tiek preliminarių pastabų, na, o dabar apie faktus. Apie tai, ką mes pasiekėme. Mes tai nereiškia vien tik tai pirmininkaujantį Vengriją, tai yra, kaip sakiau, visi mes. Ar mes pasistumėjome plėtros procese į priekį toliau, negu kad buvome maždaug prieš pusmetį ar buvo žengta apčiopiamų žingsnių, ar plėtros proceso forma dabar geresnė negu prieš pusę metų. Norėdami atsakyti į šį klausimą, turime pažvelgti į konkrečias šalis. Tačiau reikia pabrėžti, kad plėtra yra sudėtingas bendras procesas, jis nėra apsiriboja viena šalimi. Žinome, kad kas beivyktų vienoje šalyje, tai turi tiesioginės netidėliotinos įtakos kitom, kitoms šalims. Na ir iš esmės čia kalbame apie bendrą plėtros procesą, apie vakarų Balkanus, tačiau Taip pat yra ir kitos šalis - Turkija ir Islandija. Ypač vakarų Balkanų kontekste puikiai žinome, kad sėkmė ar nesėkmė kokios nors konkrečios šalies atveju turi didžiulį poveikį visam procesui. Jeigu mums pavyksta sėkmingai dirbti, tai sustiprina visą procesą, jeigu ne, tuomet atsiranda apatija ne tik iš mūsų pusės, bet kartais ir iš kitos pusės. Ir tai yra tikras pavojus, kuris kyla mums visiems, jeigu procesas žlunga ar smarkiai sulėtėja. Taigi, Kroatija e, Čia įvyko daugiausia pokyčių per pastarąjį pusmetį. Pažangos pasiekta pirmininkaujant ankstesniems valstybėms. Belgijai, Belgijai užverė keletą skyrių darybose per paskutinius pirmininkavimo mėnesius. Mes baigėme darybas dėl trijų skyrių žemės ūkio regionės politikos ir visiškai neseniai žuvininkystės. Dar liko keturi skyriai ir dar mums liko dvi savaitės. Tačiau iš esmės jau artėjame prie finišo ir turiu būti dabar labai atsargus, nes šiuo metu neturėčiau užbėgti įvykiams už akių. Pasiekėme paskutinį darybų etapą, visi žinote, kas įvyko birželio 10 dieną, skaitėte pirmininko Baroso pareiškimą, taip pat e, Stefano Fulio e, pareiškimą. Taigi situacija e, yra žinoma jums visiems, diskusijos intensyviai vyksta, diskusijos tarp valstybių narių. Dar kartą norėčiau pabrėžti didžiulį darbą, kurį atliko Europos komisija. Europos komisija parengė paskutinių keturių bendrų pozicijų projektą. Tai yra puikus darbas. E, nuveiktas labai greitai. Ir žinote, kokios yra išvados. Dabar e, manoma, kad sąlygos yra vykdomos, pakankamai vykdomos, pakankamai. E, pakankamai reiškia, kad išvados yra visiškai aiškios. Dar reikia patikslinti keletą dalykų ir e, ta prasme intensyviai toliau dirbame. Mes e, visą pusmetį buvome optimistai, netgi tais momentais, kai ir neturėjome didelių priežasčių būti optimistais, tačiau savo optimizmą nepraradome ir jį išlaikėme iki šiol. Todėl galiu pasakyti Jums, kad mes tikimės užbaigti darybas dėl visų skyrių iki šio mėnesio pabaigos. 21 birželio vyks svarbus sustikimai, vyks bendrųjų reikalų tarybos posėdis ir ten aptarsime dar neišspręstus klausimus iš esmės o po to vyriausybių ir valstybių vadovai šios klausimus aptars 23-24 birželio dienomis. Ir, aišku, turime galimybę surenkti tarp vyriausybinę konferenciją iki birželio pabaigos. Paskutinė birželio diena yra 30 diena, negalime surenkti stojimo konferencijos 31 dieną, nes tokios dienos nėra. Taigi iki birželio 30 dienos vidurnakčio turime viską užbaigti. Tai yra įmanoma. Dar kartą noriu pabrėžti, kad tai yra procesas. Tai nėra nacionalinio prestižo ar trofėjų reikalas. tuo yra suinteresuota visa Europos Sąjunga, na ir aišku, atitinkamos šalis kandidatės. Jau sakiau, kad kas beivyktų plėtros procese, e, kokiai nors konkrečiai šaliai, tai gali turėti e, poveikį, neigiamą poveikį kitoms šalims ir visam regionui. Tai e, jau aiškiai matoma dabar. pagal e, su Kroatija susijusių įvykių pavyzdį. Jau dabar yra aiškių ženklų, kad dėl Kroatijos proceso, Kroatijos proceso pagreitėjimo kitos šalis ir kiti procesai taip pat e, sustiprėjo. Visą tai yra puikiai žinoma visiems. Akivaizdu, kad kitos šalis labai atidžiai stebi, kas vyksta su Kroatija. Pavyzdžiui, jeigu pagalvotume apie Serbiją, tai akivaizdu, kad jie taip pat stengiasi paspartinti procesą. Kitose šalise taip pat yra pagreitėjimo ženklų, e, politinių sprendimų yra priimta, kad procesas pasistumėtų į priekį. Tai yra, kaip sakoma, proceso magija, kad energija iš vieno proceso persideda kitoms šalims, jos priima signalus ir reaguoja. Man atrodo, kad tai yra puikiausias teiginio, kurį stengiamės pabrėžti, įrodymas teiginio, kad kai kalbame apie vieną šalį, apie vieną kandidatę, kalbame iš tikrųjų, iš tikrųjų apie visą procesą, regioną. Taigi dar kartą norėčiau pabrėžti kad mes visi esame suinteresuoti šio plėtros proceso sėkme, turime juo tikėti. Turime nugalėti tą reiškinį, kuris vadinamas e, plėtros nuovargiu ar na, e, plėtros apatija. Turime tikėti pačiu procesu ir tam reikia, kad mes tikėtume savimi. Ta prasme, psichologinė ir politinė prasme, plėtra turi ypatingos reikšmės mums visiems, nes gyvename kupinų iššūkių, iššūkių kupinais laikais. Jeigu netikėsime savimis, savimi, negalėsime būti patikimi kitų akise. O svarbiausia plėtros proceso sėkmės sąlyga ir yra tikėjimas savimi, tikėjimas plėtros procesu. Jeigu grįšime prie klausimo, ar pasiekime pažangos per paskutinius e, šešis mėnesius, tai Kroatijos atvejus tai akivaizdžiai įrodo, tuo negalime nuginčyti, kas beivyktų per ateinančias kelias dienas ar savaitės. Pažanga buvo didžiulė ir tai įrodo mano prieš tai išdėstyti faktai. Tačiau galime eiti toliau. Ir galime analizuoti e, toliau visas šalis ir pamatytume, kad visų šalių kandidačių atveju būta tam tikros pažangos. Aš jau apie tai kalbėjau, kai kalbėjau apie Kroatiją, tačiau a, kalbant apie kitas šalis, jos taip pat dėjo pastangų ir aiškiausias pavyzdys, e, kaip sakiau, yra Serbija. E, procesas vyksta, tai ne tik generolo Mladičiaus areštas ir perdavimas Hagai, taip pat ir kiti dalykai pasistumėjo. Serbijoje vyroja apskritai palankesnė Europai atmosfera tarp politinio elito, taip pat ir e, visuomenėje nepaisant e, tam tikrų e, pasireiškimų, kurie rodančių, kad žmonės nepatenkinti kai kuriais įvykiais. Taip pat e, vyksta procesas ir dialogas tarp Prištinos ir Belgrado, kur tarpininkavo Europos Sąjunga, įvyko penki darybų raundai ir tarp aptariamų klausimų buvo pasiekta e, daug pažangos techninė prasme, nors dar reikia priimti politinius sprendimus, tačiau kalbamas apie klausimus, kurie svarbu žmonėms, tai yra telekomunikacijos, e, žemės registrai, elektros tiekimas ir panašiai. Pažangos yra pasiekta ir būtent Europos perspektyva padeda vykdyti šias diskusijas. Jotkalnyje yra kitas puikus pavyzdys. Jotkalniai suteiktas šalies kandidatės statusas. Žinoma, jiems reikia dar daug nudirbti, kaip žinote. Septyniose srityse jie yra parengę veiksmų plano projektą, vadovavami jauno ministro pirmininko ir įgyvendinę tą veiksmų planą, jie turi puikių galimybių, remiantis, aišku, komisijos įvertinimu, jie turi galimybių pradėti darybas šiemet vėliau. Galbūt bus galima nustatyti darybų pradžios datą. Buvusių Jugoslavijos Respublika Makedonija jau yra kandidatė maždaug šešerius metus. Na, darybų iki šiol nebuvo galima pradėti. Kaip žinome, vyksta darybos tarp dviejų šalių dėl šalies pavadinimo klausimo ir dėl to komisijos e, kartuojama rekomendacija pradėti darybas negali būti panaudota. E, na ir kaip dabar žinome, diskusijos tebe vyksta, iš abiejų pusių girdime, kad pozicijos yra labai smarkiai suartėjusios, nežinau, tiek, jos yra iki galo suartėjusios, tačiau manome, kad e, tai e, gali e, ir netitikti geometrijos dėsnio, kad ilgia gretės gali susitikti. Taigi tos pozicijos artimos ir galų galia jos turi susieiti. Na ir aš galiu pasakyti, kad mes esame suinteresuoti, kad tos e, sustarimas būtų pasiektas ir gavus komisijos bei Europos parlamento pasiūlymą būtų galima pradėti dėrybas su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija. jeigu žengsime už regiono ribų kažkuriam laikui, nes, na, aš kol kas kalbėjau apie kandidates ar beveik kandidates šalis. Tai turime taip pat prisiminti plėtros procesą susijusiu su Turkija. Kaip žinome, tai yra didžiulis strateginis klausimas. Ne vienas e, skyrius, darybų skyrius nebuvo atvertas pirmininkaujant Belgijai ir ne vienas skyrius nebuvo atvertas pirmininkaujant Vengrijai. Ir aš nemačiau, nematau per daug vilčių, kad taip galėtų įvykti per paskutinės kelias savaitės, nes e, skyriaus e, atverimas priklauso didžiausia dalimi nuo komisijos vertinimo. Paskutinį kartą prieš penkerius mėnesius kalbėjomės apie Turkiją ir aš pabrėžiau, kad pagal mūsų poziciją ES yra strategiškai suinteresuota darybų proceso tesimu. Aš taip pat sakiau, jog konkrečiau mes bandysime žengti nors vieną žingsnį Turkijos atžvilgių, atsižvelgiant į visus proceso iššūkius. Tačiau mes išreiškėme labai atsargę viltį, kad galbūt galėtume atverti aštuntąjį skyrių, tai yra konkurencijos skyrių. Supratome, kad to ne, ne, ne, nebus galima padaryti, tačiau suprantame, kad Turkijai tai buvo ypatingas laikotarpis prieš rinkimus. Rinkimai, kaip žinome, įvyko birželio 12 dieną. E, visiškai sutarėme, ar ne? E, sekmadienis 12 e, dienų svarbiausia, kad mes visi tikime Ir aš kalbu apie pirmininko Baroso ir Van Rompojos pareiškimus, kuomet jie išreiškė viltį, jog rinkimai suteiks postumi procesui, taip pat ir Turkijos institucinės sistemos modernizavimui, bet taip pat tai suteiks postumi ir dėrybo, stojimo dėrybų procesui. Tie dalykai yra artimai susiję. Būtų sunku tikėtis iš Turkijos vyriausybės didesnių transformacijų valstybės paramos ar subsidijų e, e, klausimais konkurencijos srityje iki rinkimų. Dabar, aišku, situacija yra kitokia. Ir mes Tikimės, kad procesas e, vyks. Yra politinių problemų, politinių sunkumų. Iš esmės yra trys skyriai, dėl kurių darybos galėtų būti pradėtos be politinių problemų išsprendimo, e, kurie blokuoja e, kitus 11 skyrių. Tačiau žinome, kad e, tuos politinius klausimus reikės išspręsti, nes kitaip žymesnė, žymesnės pažangos darybose nebus. Islandija. Manau, kad pasiekta žymi pažanga tarp vyriausybinė Konferencija vyks e, birželio 27 dieną ir atversime keturis darybų skyrius. Ir netgi tikimės, kad du iš tų keturių skyrių e, gali būti to jau pat ir uždaryti per pačią tarp vyriausybinę konferenciją. Tai yra mokslinio tyrimų, mokslinio tyrimų ir švietimo bei kultūros skyriai. 25 ir 26. Na, aišku, tai yra nesudėtingi skyriai. Man atrodo, taip visada būna. Darybose tai visada elgiamės. Žinoma, bus, bus e, ir sudėtingesnių, prieštaringesnių klausimų. Tikriausiai žinome, kokie tai klausimai, nenoriu jų čia vardyti ir detaliai minėti. Tiesiog galiu paminėti e, neseną įvykį, tai yra EFTA e, stebėsnos institucija padarė pareiškimą dėl iSave problemos. Na ir tikimės, kad ši problema bus išspręsta iki tol, kol, kol bus prieita darybos prie šio klausimo. Dar yra tam tikrų neišspręstų klausimų, tačiau turime galimybių jaustis optimistiškai dėl e, stojimo darybų rezultatų su Islandija. Na, griežtant prie uh, narystės siekiančių šalių kurios, šalių, kurios nėra kandidatės, trumpai kalbėjau apie Serbiją. Uh, daug kas priklausys nuo komisijos nuomonės, kuri bus paskelbta šių metų spalio mėnesį. Iš tiesų, serbai patys yra nusiteikę optimistiškai. Jie tikisi ne tik, kad bus jiems suteiktas šalies kandidatės statusas. Jie taip pat tikisi, kad bus numatyta ir e, dėrybų pradžios data. Aišku, pati data, darybų datų starto pradžia yra darybų objektas. Nenoriu užbėgti tam už akių, tačiau iš Vengrijos perspektyvos žvelgiant galima pasakyti, kad mes remiame Serbijos siekius ir mes esame suinteresuoti nacionalinę prasme ir regionę prasme, tai yra kaiminė šalis ir tikimės, kad Kroatijos darybos, kurios bus baigtos, tai Kitas žingsnis turėtų būti darybų pradžia su Serbija ir mes stengsime pastumėti šį procesą į priekį. Taip, turime dar tris sudėtingus atvejus, nenoriu detaliai apie juos kalbėti, nors, nes tai e, labiau nutolę nuo plėtros srities. Tai yra Bosnija, Hercegovina ir Kosovas. Kai dėl Kosovo tai yra ypatingas atvejis, jau minėjau dialogą, kuris vyksta. Dialogą tarp Prištinos ir Belgrado. Dialogą, kuris e, yra gana daug žadantis. Kai dėl kitų šalių, tai galima būtų kalbėti apie problemas ir iššūkius, apie tai dabar nenorėčiau kalbėti, jeigu um, ehm, užduosite kokių klausimų, tai bandysiu atsakyti. Na, trumpai rezumuosiu. Pirmiausia, pasiekta pažangos visų šalių kandidačių ir narystės siekiančių atžvilgių. Svarbiausias įvykis yra Kroatijos pavyzdys. Jeigu sėkmingai baigsime darybos iki birželio pabaigos. Tai padarysime didžiulį poveikį visam regionui, visam kitų šalių stojimo procesui. Antra ir čia paskutinis dalykas, tai kalbant apie vakarų Balkanus, bendra situacija nėra tolygi ir yra nesubalansuota. Yra tam tikrų pažeidžiamumo, nestabilumo ir pavojų elementų turime puikiai tai suprasti visi. Taigi, iki šiol aš kalbėjau apie pozityvius dalykus, apie e, pozityvų Kroatijos stojimo proceso poveikį. Tačiau yra neigiamas aspektas, tai yra pavojus. Tam tikras pavojus yra. Tal mes neturime galvoti, kad visos problemos išspręstos ir regiono laukia saugia ateitis. Turime būti atsargus ir prisimti atsakomybę plėtros proceso kontekste. Ir paskutinis žodis. Dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie labai daug padėjo per pastaruosius 5,5 mėnesio. Visų pirma, Europos parlamentui, kuris atliko labai svarbu vaidmenį Kroatijos darybų atveju, tačiau apskritai <clears throat> ir apskritai Taip pat norėčiau padėkoti visiems parlamento kolegoms, kurie, mm, mano žiniomis, nuveikė labai daug. Dar kartą noriu pabrėžti komisijos vaidmenį, kuris buvo labai svarbus taip pat. Na ir aišku, visoms valstybės narėms, kurios bendradarbiavo ir vyravo pastaruoju metu kompromiso dvasia. Tikiuosi, kad ta dvasia išliks per išlikusias kelias savaitės ir mūsų pirmininkavimo pabaigoje iki vidurnakčio mes galėsime pasakyti, kad darybos su Kroatija baigtos, o visas e, plėtros procesas galės tęstis saugiai, patikimai ir galbūt šiek tiek greičiau. Ačiū. Grazie, signor ministro. Dėkuoju, ponė ministrė, už tokį aišku ir išsamų pristatymą klausimą, pradedame diskusiją. Pirmasis žodžio paprašė ponas Svoboda. Jis yra pranešėjas Kroatijos klausimų. Tris minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė, už žanginius e, žodžius. Nėra ką daug ir pridėti. E, tiesiog reikia padėkoti pirmininkančiai Vengrijai ir Kroatijos atveju galbūt reikėtų sustabdyti laikrodį birželio 30 dieną, kai buvo padaryta Austra Austrijos atveju. Na, bet rezultatas yra geras, aišku, dar reikia stebėti, kaip bus viskas įdėkta. Stebėjimo procesas prasidės ir e, po to. Ir galiu pažadėti, kai tik gausime parlamente dokumentus, mes atidžiai juos išanalizuosime, tačiau stengsime tas taip padaryti greitai ir noriu pabrėžti, kad tarp gyventojų yra tam tikro pasipriešimo, tam tikrų abejonių, tačiau manome, kad rezultatas yra geras ir parlamentas ir toliau rems Kroatijos siekius. Dėl Serbijos e, labai svarbu dar kartą pabrėžti, nes tai yra kartais pamirštama, kaip ir Kroatijos atveju suteikėme jai kandidatės šalis e, statusą, kol nebuvo dar visos problemos išspręstos. Tačiau, kaip, kaip matome Makedonijos atveju, e, kaip matome ir situaciją Serbijoje, kur yra įvairių jėgų turime suteikti signalą demokratinėms jėgoms, e, kad jos išgirtų, išgirstų pozityvų e, Europos atsakymą. Tikiuosi, kad jūs kaip ministras kartu su kitais užsienio reikalų ministrais toliau spręsite Serbijos klausimus. Ne dėl to, kad susilpname, sumažintume kriterijus, bet kad būtume e, sąžinkiai tų šalių atžvilgių Kai kas sako, taip Kroatijai, o po to pamirškime visus kitus. Taip nereikėtų daryti. Nereikėtų sustoti. Dėkuoju gerbiamas Svobodai. Dabar kolega Kukan. Europos e, ir Pietričio Europos valstybių tarp parlamentinių ryšių delegacijos pirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Išklausiau vadinės pastabas. Noriu pasakyti štai ką. Kai pirmininkauti ES pradėjo Vengrija, e, mes turėjome tam tikrų e, lūkesčių, pagristų lūkesčių, kad e, Vakarų Balkanuose Vengrija veiks aktyviai. Nes žinojome, kad Vengrija turi patirties bendradarbiaudama su šio regiono valstybėmis. Noriu pasakyti, kad labai vertinu pirmininkaujančius Vengrijos šioje srityje atliktą darbą, nes e, plėtrai regione tai suteikė didžiulį postumį. Jūs, ponė ministrė, teisingai pabrėžėte, kad bet kurios regiono valstybės individuali sėkmė ar nesėkmė susijusių plėtros procesu turės teigiamo arba neigiamo poveikio kitoms visoms regiono valstybėms. Kroatijos pavyzdys tai puikiai įrodo. E, sakyčiau, kad šios šalies didieji darbai jau yra nuveikti ir, ir kaip matėme, poveikį pajuto ir kitos regiono šalis. Ką mums dabar reikėtų daryti? Ir džiaugiuosi, kad tai jau pagaliau tampa realybė. Europos institucijos turėtų veikti efektyviai ir teigiamai paveikti regiono vystimasi. Tai būtų padaryti manoma, jeigu kalbėtume vieningai, jeigu mes e, siunčiame signalus kokius nors atskiroms valstybėms ar regionui, mes turėtume reikšti savo nuomonę vieningai. Tai nėra lengva, nes e, mūsų parlamento politinė sudėtis yra nevienoda, mūsų e, šalyse vyrauja įvairios politinės nuomonės, tačiau mes turime dirbti taip, kad mūsų poveikis regionui būtų pozityvus, nes tos šalis turėtų būti mūsų vienas iš didžiausių prioritetų visiems. Sutinku su jumis, kad plėtra yra sudėtingas, kompleksiškas procesas, jam būdingi vairūs aspektai. Jūs Minėjote, kad yra tam tikrų teigiamų poslinkių, buvo tam tikrų neigiamų niuansų. Tačiau aš manau, kad tie šeši jūsų pirmininkavimo mėnesiai leidžia išlaikyti tam tikrą optimizmą, žvelgiant į šio regiono vystimasi. E, Kruatijos busima narystė ES situacija nebejotinai regione paveiks teigiamai, O pažanga, kurios pasiekė Jotkalnyje, Serbija, netgi Bosnija ir e, Hercegovina, atneš papildomos vilties. Albanijos atvejais, žinome, yra sudėtingas. Mes su jais rengiame tarp parlamentinius susitikimus, pasiekta yra nedaug, bet vyksta bent pirmą kartą ir pagaliau vyksta civilizuotas dialogas su šia šalimi. Uh, mes turėtume ir toliau demonstruoti savo valią plėtoti su šiuo regionu savo santykius. Dėkoju. <laughs> Labai gaila, tačiau turime palikti laiko pasakyti visiems. Jūs esat e, delegacijos pirmininkas, galbūt galėtumėte užtesti keliomis minutėmis, tačiau vis dėlto yra, yra rybos. Kolega Vaigel, tris minutės. Dėkoju, ponia pirmininkė, dėkoju Aš pabandysiu trumpai. Pone ministrė Martonį, aš manau, kad e, jūs pasakėte labai svarbių dalykų. Jūs e, kalbėjote be kita ko apie plėtros procesus ir sakėte, kad tai yra tie dalykai, prie kurių reikia išlaikyti ES e, dėmesį. Procesas turi spartėti. Jūs pirmininkavimą perėmėte sudėtingų laikotarpių, kai buvo kalbama apie tai, kad labiau reikia susitelkti prie krizės padarinių, ekonominės krizės, prie viduržėmio jūros šalių prioritetų ir nustoti kalbėti apie plėtrą. Tačiau Vengrija parodė, kad ji šiame regione jau yra vaidinusi esminį vaidmenį ir kad gali imti spręsti to regiono problemas. Norėčiau pabrėžti jūsų nuopelnus. E, priartinant Kroatiją prie ES, jūs teisingai paminėjote šios šalies pažangą ir norėčiau priminti pono Svobodos siūlymą, kaip elgtis, kad būtų atsiliepta į piliečių lūkesčius ir kad būtų mažiau nepasitenkinimo. ES narystė negali būti vertinama kaip trofėjus ar politinis pasirinkimas. Tai yra viena iš vertybių, vertybių, kurias turi priimti visos šalis, kurios nori tapti ES narėmis. Be abejo, būtina gerbti mažumų teisės ir čia ES standartai yra tikrai labai aukšti. Kroatijoje buvo nuveiktas didžiulis darbas siekiant šių standartų ir aš tikiuosi, kad daug kas pasikeis, lyginant su to, kas egzistavo prieš tai. Pritariu Jums dėl to, kad plėtros procesas yra susijęs su visomis vakarų Balkanų valstybėmis. Kroatijos sėkmė teigiamai paveiks kitas valstybės - Jotkalnyje, Serbija ir panašiai, o jų savotiškai integracijos procesas taip pat turės E, poveikio stabilumui regione. Dėkoju. Grazie, onorevole Weiger. Onorevole Howitt, relatore su. Dėkoju. E, kolega Howitt, e, pranešėjas Makedonijos klausimo. Ačiū ministrė už tai, ką pasakote šiandien. Manau, kad e, Mladičiaus areštas yra didžiulis žingsnis ne tik e, plėtrai regionui, bet ir žmogaus teisėms. Aišku, reikia dar e, viską ištirti iki galo ir mes turime pasiūsti signalą visoms regiono šalims. Hadžičius vis dar slapstosi, tačiau reikia, kad procesai ir E, tų šalių teismuose testusi taip pat. Noriu pakomentuoti tai, kad mes e, pirmiausia sprendžiame didelių šalių, tai yra taip vadinamų didelių Kroatijos ir Serbijos klausimus. Aš norėčiau pakalbėti apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, kaip pranešėjas man nerima kelia tai, kad nekalbėtume apie laikrodžio sustabdymą, o paleidimą. Ir reikėtų kalbėti, kad būtų nustatyta darybų data ne tik e, Serbijai, bet e, ir Makedonijai. Ir aš sveikinu komisaro Fiulės e, komentarus, kuris pasakė, kad darybos galbūt galėtų prasidėti šiais kalendoriniais metais. <clears throat> Kalbėjote apie rinkimus Turkijoje. Vyko rinkimai ir Makedonijoje. Galėtumėte gal pakomentuoti ir juos. <clears throat> Aš privačiai lankiausi tenai, tačiau matėme e, e, SBO e, išvadas, kad rinkimų procesas buvo sėkmingas, bet ir buvo pasimokyta iš praeities. Galbūt galėtume pakalbėti apie sėkmingus rinkimus toje šalyje. Ir pagaliau nenorėčiau, kad kalbėtumėte apie konkrečias šalis arba atvejus, tačiau kai sakote, kad dišalės e, dalykai neturėtų būti e, plėtros proceso dalimi. E, aš galėčiau paminėti tris ar keturis atvejus, kurių atveju sėkmės nepasiekta, kur dišaliai santykiai, dišaliai klausimai sutrūkdė. Ir aš nenoriu šifruotai apie ką nors kalbėti, bet apie kokias šalis, apie be kokias e, šalis bekalbėtume, tos e, šalis e, siekia tam tikrų tikslų. Jūs kalbate, kalbėte apie Vengriją, jūsų šalį, kad tos šalis, kurios turi fundamentalių interesų, kad jos nestabdytų darybų proceso, kaip galime efektyviai tai spręsti taryboje. Dėkuoju. Dabar E, žodis kolegai Brantner, trys minutės. And good morning. And thank you to... Labas rytas. Ačiū pirmininkaujančiai Vengrijai už tai, kad gvildeno tokias svarbes mūsų darbo tarkės temas. E, dėl Kroatijos galime pasakyti, kad pažanga buvo reikšminga, įskaitant ir per paskutinį mėnesį. Sulaukėme tokių įdomių signalų susijusių su gėjų organizuotų paradų, jo išvaikymu ir panašiai. Tai yra nepriimtina šaliai, kuris siekia narystės Europos Sąjungoje. Taigi mes reiškiame susirūpinimą dėl to, kaip vyks reformos artimiausiais metais ir kaip pavyks įvykdyti tą e, integracijos procesą. Mes turime padaryti viską, kad regione būtų užtikrintas stabilumas ir mes manome, kad svarbu plėtoti tarp parlamentinį bendradarbiavimą, tarp Europos parlamento ir Kroatijos parlamento. Taip pat svarbu stiprinti pilietinę visuomenę, bendradarbiauti su akademinė visuomenė. Maničiau, kad E, stojimo Kroatijos nereikėtų atidėti Europos Sąjungą. Būtų galima numatyti antrą žingsnį taip pat, e, numatyti finansinės priemonės ir reikalauti, kad ta pagalba būtų susijęta su reformų įgyvendinimu. Ir trečias žingsnis, kuris galėtų būti labai griežtas, reikalauti gražinti pagalbą už nevykdymą vienu ar kitus įpareigojimų. Ir manyčiau, kad Kroatija turi prisidėti prie Europos vertybių puoselėjimo ir turi neprarasti integracijos pagreičio. Kolegos minėjo, kad višalių pagrindų bendradarbiavimas jau buvo mesgamas. Aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas. Be, e, dvišaliai ryšiai ir toliau turi būti išsaugoti iki tol, kol Kroatija įstos Europos Sąjungą. Buvo džiugu girdėti, kad jūs tarp, kalbėjote apie dialogą tarp Serbijos ir Kosovo. Tai yra pozityvus žingsnis. Ar manote, kad dialogas tęsis, ypač po to, kas įvyko po to, kai kai kurios ES valstybės pripažino Kosovą? Jeigu mes, ką mes darome su Serbijos pusė, stumėme juos ar spaudžiame juos, kad pripažintų Kosovą taip pat. Ir ponas Svoboda ir ponas Vaigel sakė, kad yra labai svarbu, kad mes pasiūstume Kroatijai reikiamą signalą. Aš manau, kad tai yra esminis dalykas. Aš esu iš Vokietijos ir man susidaro toks įspūdis, e, kad štai Kroatija yra mums artima valstybė, todėl viską darome jos labui, kitas pamirštame. Tai turbūt nebūtų gera tendencija. Tai ir visą regioną tai paveiktų neigiamai. Dėkoju. Ačiū poniai Bratner. Kolega Paškų. Jis yra e, komiteto pirmininkas ryšiams su Pietričių Balkanų valstybėmis. Ačiū. Pirmiausia, labas rytas Jums, ponė ambasadoriu ir ponė ministrė. Ačiū, kad atvykote pasidalinti mintimis apie sprendimų prieimimą e, Europos Sąjungoje, sprendimų, kurie yra susijęs su Europos Sąjungos plėtra, tai yra labai svarbi tema. Turiu klausimą, kaip ketinate suderinti Turkijos kandidatės statusą su tuo faktu, kad ši šalis tampa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 Grazie onorevole Angurakis. La parola onorevole Tokes, vicepresidente del Parlamento. Tre minuti. Eh, Tisztelt. Ačiū. Pone, pirmininkė, pone ministrė, e, gerbiami kolegos. Norėčiau pasakyti, kad ponas Martoni, užsienio reikalų ministras, gimė Rumunijoje. Kitaip tariant, tame mieste, kur gimiau ir aš. Taigi, tas asmuo yra bendradarbiavimo simbolis tarp Rumunijos ir, Veng ir Vengrijos. Noriu padėkoti jam už tai, kad remia Rumunijos sieki prisijungti prie Šengeno zonos kartu su Bulgarija. Vengrija visą laiką tai darė savo pirmininkavimo metu. Vakar kalbėjome su pirmininku Kukanu. Aš priėmiau taip pat vakar Albanijos delegaciją, pasveikinau ją. Ir norėčiau pasakyti, kad tai yra tikrai tipiškas atvejis vidaus problemos neturi trukdyti Albanijos integracijai. Buvo priimtas bendras pareiškimas. Vyriausybė ir opozicija nesutarė tarpusavėje, tačiau yra tokių atvejų, kai išorinės kliūtis turėtų būti panaikintos ir čia aš galvoju apie Makedoniją. Aš Taip manau, kartu su kolegomis iš Rumunijos delegacijos, kad vykstant e, diskusijoms ar kartais netgi ginčiams e, dėrybos su Makedonija vis tiek turėtų prasidėti. Taip aš galvoju ir aš skatinu šio klausimo sprendimą, greitesnį sprendimą. Norėčiau pasakyti, kad labai vertinu E, pirmininkaujančios Vengrijos atliktą darbą, sveikinu e, su tuo atliktų darbu, sveikinu Vengriją, ministras pirmininkas ponas Orbanas lankėsi e, regione, Bosnijoje ir Hercegovinoje įskaitant. Kitaip tariant, šis, šiam regionui matėsi, kad yra skiriamas ypatingas dėmesys. Buvo sulaukta nemenkai kritikos Tačiau ši vyriausybė, Vengrijos vyriausybė nuveikė nemažai. Dar su, dėl mažumų teisių regione yra daug neišspręstų klausimų. Kroatijai ir Serbijai šie klausimai taip pat turės rūpėti, tačiau ypač malonu yra tai, kad šios problemos buvo sėkmingai įveiktos, jas įveikė pirmininkavusi Vengrija ir nepaisant visko su šiomis šalimis bendradarbiavimas buvo tęsimas. Dėkui. Lyzek, viceprezidentė dėlė. Dabar Lyzek, saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas. Ačiū, ponia pirmininkė. Nemanau, kad man reikia trijų minučių. Ministras turės daugiau laiko atsakyti. Aš taip pat noriu padėkoti pirmininkaučiai Vengrijai už nuveiktą darbą. Tai ne visada buvo lengva padaryti. ES yra tokia, kokia yra. Turime e, rotuojančių pirmininkavimo sistemą. Na, o tokių darybų, apie kurias kalbėjo ministras, sėkmės garantas yra e, susijęs ir su lasdelės perdavimu vienos pirmininkaujančios šalies kitai. Nauja pirmininkaujanti šalis turi žinoti, ką esi nuveikęs ir kaip. ministrė. Tiek vengrai, tiek lenkai žino, kad mes uh, vieni kitus laikome broliais. Tačiau mano klausimas, ministrė, būtų toks, koks jūs, kokie yra jūsų santykiai su Lenkijos užsienio reikalų ministerija. Uh, aptariant šios visus klausimus, kaip jūs prisidėjote prie na, to darbo, kurį turės nuveikti e, Lenkija? Ačiū, ponas Galeris, trys minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, aš taip pat norėčiau padėkoti už jūsų pastangas, sėkmingas pastangas, kurias dėjote, kad būtų užbaigtos e, dėrybos su Kroatija. Iš pradžių mes norėjome būti labai ambicingi, ir e, norėjom žinoti, ar e, jums perininkaujant bus užbaigtas šis procesas, bent jau stengiamės būti kaip galima pragmatiškesni. Matysim, kaip bus iš tikrųjų. Mano klausimas yra toks, ar jūs manote, kad gali iškilti dar kokiu nors problemu pas, paskutinėmis minutėmis, nes e, žinom, kad kai kurios valstybės gana neigiamai žiūri, pavyzdžiui, Slovenija arba Niderlandai. Slovenijai buvo iškylę problemų dėl Pirano įlankos, ar gali iškilti tokio pavadžio problemų, o dėl e, Firoma, tai aš manau tą patį, ką ir kiti kolegos. Ir reikėtų paklausti Graikijos, ar galim nekreipti dėmesio į tas problemas ir eiti toliau, e, nes 90 metų sutartis sako, jog neturi būti blokuojamas stojimas į tarptautinės e, organizacijas, net ir tais atvejais, kai pavadinimo problema neišspręsta, tad turime sudėti taškus ant į šitą, šitą, šitą klausimą spręsdami kartu su Graikija. Uh, ir ar taryba jau galės dabar priimti sprendimą. Ir baigiant šią diskusiją, paskutinis kalbėtojas panas Kasulydės, trys minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau prie pono Havito klausimo šį vietą pridėti. E, mes kalbėjome apie dvišalius santykius, kurie gali trikdi, turėti įtakos e, plėtros procesui. Norėčiau pasakyti štai ką. Europos Sąjunga savo pirmininkaujančių valstybių būdu, e, jų lūpomis reiškia, kad jos turėtų kad ES turėtų energingiau pradė, padėti spręsti kai kurias dvišalės problemas šalims, besiruošančiams stoti ES. Jeigu prasideda koks nors dvišalis procesas, ir mes matome, kad taip jau yra buvę, tas dvišalis procesas patenka dėja į darybų procesą ir tai tampa besikartojančią praktiką, e, kuri trikdo darybas. Dažnai tai yra tokie dalykai, kurie atrodo, atrodo neturintis didesnės įtakos. E, pavyzdžiui, pavadinimo problema buvusi Makedonija, Jūsų Respublika Makedonija ar panašiai. Jungtinės tautos netgi ėmėsi šio klausimo. Bankimūnas New York'e e, tvirtino, kad e, Graikija priemė pasiūlymą, o iki praėjusių rinkimų teko laukti buvusios Makedonijos Respublikos, Jauslavijos Respublikos Makedonijos atsakymo. Ar galbūt galėtume kelti tokį klausimą, ar ES negalėtų veikti energingiau ir padėti ir vienai pusė, ir kitai tokią dvišalę problemą išspręsti. Išspręsti taip, kad plėtros procesas galėtų vykti be jokių trikdžių. Balkanuose dėl Kroatijos, pažiūrėjau, galėtume rasti ir kitokių pavyzdžių. Žinome, kad tų problemų, tokių dvišalių problemų vis iškyla. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis e, ministrui. Turime laiko iki pusės vienuolikos, tačiau vėlavome penkiolika minučių kad e, panas ministras turės pakankamai laiko, kad galėtų atsakyti visus klausimus. Rodys jums, ministrė. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. I... Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju visiems už pasisakymus, e, pripažinimą ir klausimus. Pasistengsiu kalbėti trumpiau negu E, pradžioje. Atsiprašau, kad e, pradžioje kalbėjau taip ilgai. Tačiau aš ketinau pakalbėti ir apie kitus dalykus. Taigi dėkoju už galimybę sureaguoti į jūsų klausimus. Pabandysiu tai padaryti gana glaustai. E, Vengrijos suinteresuotumas e, plėtra ir visų vakarų Balkanų regionų yra akivaizdus. Tai puikiai pademonstravo daugybė susitikimų, vizitų. Geriausias pavyzdys, kuris buvo paminėtas ką tik, tai e, vicepirmininko Ekišo apsilankimas e, Sarajeve, Belgrade, rytoj jis e, lankysis Jotkalnyje, aš pats daug kartų esu susitikęs su atitinkamais užsienio reikalų ministrais ne, ir kitais ministrais iš regiono šalių. Žinoma, mes esame aktyvus ir nenorėjome slėpti, kad mes turime nacionalinių interesų E, regiono stabilumu, Europos perspektyva. Nekalbėjau daug apie iššūkius. Kuriuose šalise iššūkių yra? Yra tam tikros vilties kivirkštėlė Bosnijos atveju ir iš esmės e, tai yra uh, vyriausios galiotinės Kathy Ashton dėka, kuri įtikino e, Serbijos Respubliką bent jau atidėti referendumą. A, taigi situacija nėra paprasta. Tačiau manau, kad mes visi esame suinteresuoti to, tokiamis šalimis kaip Bosnija Hercegovina ar Albanija, kad viskas veiktų pozityviai. Beje, užsienio reikalų taryboje Albanijos klausimas buvo aptariamas, aptartas pirmadienį birželio 10 dieną. Pateiktos tarybos išvados, galite paskaityti tekstą, iš esmės e, signalas yra draugiškas įspėjimas kad būtų, kad pasikeistų įvykių tekmė. Dėl Jugoslavijos tarptautinio tribunolo manau, kad e, procesas nebaigtas, ne tik dėl Hadžičiaus, bet ir dėl to, kad tikimės, jog nacionaliniai teismai e, ryštingai dirbs toliau. Beje, vakar susitikau su ponu Barmercu ir mes išsamei aptarėme situaciją įvairiose šalise ir sutarėme, kad procesas turi tęstis. Dėl laikrodžių paleidimo, tai dėdamas Vengrijos krybelę galiu pritarti, todėl aš pabrėžiau, kad komisijos ir parlamento rekomendacijų reikia laikytis ir turime būti realistai, turime bendrai sutarti ir gauti kiekvienos valstybės narės pritarimą. Dėl to trumpai norėčiau nukreipti dėl dišalių santykių problemų. Tai yra labai jautrus klausimas, nes viena vertus mes norime padėti, norime padrasinti, paskatinti, pasiūsti tam tikrų signalų, kad geriausia būtų susitarti, kad nebūtų tam tikrų pasikmių, tačiau mes už tą šalis negalime susitarti, jeigu dvi šalis nenori susitarti. Jokia išorės jėga neprimes, negalės primesti jiem, joms susitarimo. Daugeliu atveju mums pavyksta. Pavyzdžiui, Kroatijos stojimas neįmanomas be sustarimo su Slovenija sustarimas pasiektas, Slovenijos parlamentas tikimės patvirtins dėrybų pabaigą kitą penktadienį. Taigi rezultatų yra. Tuo pat metu turime būti realistai ir turime suprasti, kai yra rimtų dvišalių problemų, turime ir mes atlikti savo vaidmenį, tačiau daryti tai atsargiai ir laikytis sprendimų prieimimo galių atitinkamose šalise. Dėl Turkijos vėlgi visiškai jums pritariu. Aš e, minėjau Baroso ir Orban Rompojaus pareiškimus, aš jiems pritariu, aš manau, kad tai yra tinkamas signalas. Dėl gėjų parado, ponia Brantner. Tai yra geras įrodymas, aš su jumis sutinku, kad e, reikia sukurti stebėsinos procesą. Mes sutarėme dėl stebėsinos, skaitant Kroatijos atveju. Yra tam tikrų techninių, galbūt teisinių klausimų, kuriuos reikia išsiaiškinti. Dabar intensyviai dirbame šiais klausimais. Šalia manęs sėdintis e, e, ponas galėtų Jums papasakoti apie tai daugiau, tačiau vienu žodžiu galiu pasakyti, kad esame nusteikę gana optimistiškai. Skliausteliuose galėčiau pastebėti, kad kaip ten bebūtų, stojimo raktas yra valstybių narių parlamentų kišenėse, nes jie turės patvirtinti stojimo sutartį. Žinoma, tai yra teorinis klausimas, tačiau bus kalbama apie stebėseną, panašiai kaip jūs minėjote. Ir tikimės, kad tai bus priimtina e, mums visiems. Kosovo pripažinimas. Žinoma, kad e, valstybių narių pozicijos yra skirtingos. Labai draugiškai, aišku, galime aptarinėti tuos, kurie pripažįsta Kosovą ir to, apie tai, kas nepripažįsta draugiškos susitikimuose su kolegomis, mes keliame šį klausimą ir žinome ir tiek vienos, tiek kitos pusės argumentus bandome įtikinti. Aš bandau įtikinti tuos, kurie nepripažįsta Kosovo, tačiau žinau, kokios yra ribos. Ir mes, aišku, negalime primesti savo nuomonės. Tačiau tuo pat metu turime suprasti, kad reikia judėti į priekį. Todėl mes pritarėme dialogui tarp Prištinos ir Belgrado ir džiaugiamės, kad per penkerius raundus vyko ne tik protingas dialogas, bet ir pasiekta pažanga tam tikrais e, atskirais klausimais, kuriuos galima išspręsti neliečiant e, klausimo dėl statuso. dėl Turkijos. Aš nematau jokio konflikto tarp Turkijos ateities narystės ir Turkijos tapimo svarbia regioninė jėga. Netgi pasakyčiau, kad iki to laiko, kai Turkija įstos, ji taps ko gero dar svarbesnė regioninė gale galbūt pusiau pasaulinė gale. Tačiau tai labai smarkiai ir sustiprintų Europą. Tai yra didžiulis klausimas. Ar norime, kad ta didelė gale, regioninė gale būtų viduje ar išorėje? Tai yra strateginis klausimas. Mes e, daug kartų šį klausimą analizavimą, mes padarėme išvadą, kad geriau, kad Turkija būtų su mumis, o ne, ne Aš suprantu, kad e, kiti žmonės gali padaryti kitokių išvadų, tačiau aš norėčiau rekomenduoti šiuo metu reikėtų tęsti darybas, eliminuoti politinės problemas, ne tik mes, bet ir turkai, aišku, kalbu apie Ankaros protokolą. Ir tuomet galėsime galbūt įtikinti visus, kad e, Europos strateginis interesas yra priimti Turkiją. Labai paprasta pastaba dėl Vengrijos. Tai galbūt netiek, e, šiek tiek asmeninis komentaras. Taip, mes esame ES septynerius metus. Noriu pabrėžti, kad mūsų patirtis iš esmės yra pozityvi. Mano šaliai narystė buvo labai naudinga, be jokios abejonės. Aišku, turėjome problemų, ekonominių ir kitokių, tačiau jos nėra sukeltos narystės, tai yra mūsų pačių problemos. Iš esmės, narystė Europos Sąjungoje mums naudinga. Ir tai yra viena iš priežasčių, dėl ko mes esame įsitikinę, kad šalis, kurios įstos Europos Sąjungos, visų pirma Kroatija ir kitos, taip pat susilauks naudos iš tos narystės. Kontaktai su Lenkija e, veikia puikiai ir jie e, veiks puikiai ir kitos trijulės atžvilgių. E, suprantame, kad tai yra vidurio Europos metai, pradedant Vengriją, o toliau kalbant apie Lenkiją. Tai yra didžiulė galimybė taip vadinamos naujausiams vidurio Europos valstybėms nuveikti savo darbą ir įrodyti savo vertę kitoms valstybėms narėms. Galbūt galėčiau pasakyti, jog mano patirtis rodo, kad sprendžiant svarbiausius klausimus, ne tik plėtrą, kurią aptarėme čia, tačiau sanglaudos, energetikos klausimus. Taigi, viena iš išvadų, kurią galime mes padaryti, yra tai, kad e, vidurio Europos šalis, šalims pavyko, ypač plėtros e, kontekste. Galiu kalbėti vidurio Europos e, vardu, šalių vardu, kad mes rimtai iš šios klausimus žiūrime ir tas veiksnys taip pat buvo svarbus. Aš nesitikiu jokių kliučių paskutinėmis minutėmis Noriu labai aiškiai tai pareikšti. Jeigu nebūčiau toks rimtas, sakyčiau, kad jeigu ir tikėčiausi kliučių, tai to nesakyčiau. Tačiau taip nėra. Tiesa yra tai, kad ta, kad nesitikiu jokių trikdžių. Antras klausimas buvo susijęs su. A, dėl tarptautinės konferencijos ir Makedonijos klausimo. Tikiu, manau, kad sprendimas bus priimtas rugsėjo ar spalio mėnesį. Pamatysime, koks bus sprendimas ir kokį politinį poveikį šis sprendimas turės. Dar vienas dalykas, e, kuris buvo minėtas, nors tai ir nėra šios dienos diskusijos e, tema, tai buvo Šengenas. Mūsų pirmininkavimas buvo pagristas fundamentalių principų, kurį trumpai apibūdinčiau įtraukimo politiką. Įtraukimas visų pirma reiškia plėtrą. Taigi kalbėjome čia apie plėtrą, žinome, ko pasiekėme, ko norime pasiekti ateityje. Tačiau įtraukimas reiškia taip pat ir Rumunijos bei Bulgarijos e, įleidimą į Šengeno erdvę. Ir mes stengiamės e, padaryti viską, kad to pasiektume. Na ir mums, e, mūsų, e, mus lydėjo pakankama sėkmė, jeigu palyginsime e, tai, kas vyko iki pastarųjų kelių mėnesių. Įtraukimas taip pat reiškia ir marginalizuotų uh, gyventojų grupų įtraukimą, pavyzdžiui, Romų. Tai susijęs su Romų integracijos strategija. Taigi įtraukimas platesnė prasme buvo vienas iš mūsų pirmininkavimo pamatinių akmenų. Stengiamės šio principo, kiek galima laikytis plėtros srityje. Ir e, tai pasakęs norėčiau dar kartą Jums padėkoti už Jūsų susidomėjimą, klausimus, rekomendacijas, idėjas ir ypač už Jūsų pagalbą pirmininkaujančiai Vengrijai visų šių 5,5 mėnesių metu. Galiausiai noriu pasakyti, jog mano mes neturime, tikriausiai tikiuosi, kad mums nereikės sustabdyti e, laikrodžio, kad jis galės tik sėti toliau. Kaip ten bebūtų, laiko sustabdyti negalime. Ir jeigu suprantame laiko reikalavimus, jeigu matysime visus dalykus, kurie vyksta e, visur, tai yra eurozona, ekonominė krizė, pasauliniai iššūkiai, turime suprasti, kad sustoti negalime. Negalime sustabdyti laikrodžio, turime eiti į priekį, turime užbaigti darbą, turime užbaigti šį darbą iki birželio pabaigos. Ačiū. Grazie, signor ministro. Grazie. Dėkuoju, ponė ministrė, dėkuoju už atliktą darbą per pastarosius mėnesius, dėkuoju taip pat, kad sutikote pasidalyti informaciją su parlamentu. Ir turbūt galite tikėtis, kad e, mes e, taip pat rodysime ryštą siekiant mūsų bendrų tikslų. Dėkoju dar kartą, ko geriausios kloties jums. Tad atsisveikinu su jumis ir perdodu pirmininko kėdę kolegai paskui pasimatysime kitą savaitę. So, dear friends, let us... Mėly draugai, tęskime posėdį, nes laiko turime nedaug. Visus klausimus turime užbaigti aptarinėti laiku. Suteiksiu žodį ponios Otokė. Šis yra Europos parlamento vicepirmininkas. Jis galės pateikti savo pranešimą. Pranešimą dėl geresnio Europos reagavimo į nelaimės civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos vaidmenį. Ačiū, pane pirmininkė. Ketinu kalbėti angliškai. Sulaukėme Europos komisijos komunikato 2010 metų ir ten yra kalbama apie galimybės reaguoti į stiknes nelaimės, į galimybės teikti pagalbą tokių nelaimių atveju. Matome, kad čia reikia daug ką pagerinti, kad būtų galima veikti nuosekliau, efektyviau ir matomiau, kai teikiama ES pagalba. E, buvo pabrėžta būtinybė laikytis integruoto požiūrio, įskaitant prevenciją, pasirengimą, reagavimą į nelaimės ir e, situacijos atkūrimą po nelaimių. Tam reikalinga pagerinti pačią strategiją. Turint omeny visą tai ir laikantis solidarumo dvasios, nes kadangi tai yra viena iš svarbiausių ES vertybių, mano nuomonė, turėtume pirmiausia susitelkti prie būtinybės geriau koordinuoti veiksmus, kad būtų galima pateikti kuo efektyvesnį, geresnį ES atsakymą nelaimių atvejais. E, svarbu, kad ES reaguotų pasitelkdama tas priemonės, kurios geriausiai tinka. Yra numatytas naujas juridinis pagrindas ir visa tai padeda pasirinkti geresnės koordinavimo priemonės išorės veiksmų tarnybos sukūrimas suteikia galimybių geriau koordinuoti e, veiksmus tarp politinių ir saugumo elementų bei e, reagavimo į stikinės nelaimės. Koordinavimas yra būtinas, kai ES e, ir išorės veiksmų tarnyba atsakinga už iš dalies už saugumo politiką Ir taip pat reikalinga koordinuoti veiksmus tarp e, mano minėtų struktūrų ir ES delegacijų. Kartais tenka pasitelkti karinės priemonės, sutinkamai su Oslo gairėmis. Ir mes žinome, kad būtent tai, e, šis žingsnis Oslo priemonių pasitelkimas gali padėti veiksmingai reaguoti į nelaimės bet tai jau būtų viena iš kraštinių priemonių. Taip pat būtina turėti geresnę komunikavimo strategiją tam, kad būtų galima pagerinti ES matomumą, kad pagalbos laukiančio šalį žinotų, kad sulaukiausi iš ES. ES veiksmai tarp ES piliečių turi būti žinomi. Dėkuoju uždėmesi. Mulțumim, domnule Tökeš. Ačiū, ponui Tokeš. Dabar Kaip pastebėjote, mes kalbame apie labai svarbę temą. Ponas Tokešas e, paminėjau svarbiausiosius aspektus. Dabar norėčiau kreiptis į Roberto Gualtieri, nes jis yra šešėlinis pranešėjas ir kviečiu jį pasisakyti. Grazie. Dėkuoju pirmininkė. Aš e, teigiamai žiūriu į šitos nuomonės projektą. Šioje nuomonėje atsispindi tam tikros mintis, kurios buvo suformuoluotas mūsų komiteto kai kuriuose pranešimuose, ypač Albertinį pranešime dėl BUSP. Ir e, ten kalbama apie būtinybę užtikrinti ES įvairių priemonių e, išorės politikos srityje naudojimo nuseklumą, ypač krizių valdymo srityje. Taip pat e, kalba sukasi apie mūsų, apie būtinybę iškylus e, rizikai ir įvairiams sunkumams užtikrinant sinergija tarp e, bendrijos dimensijos teikiant humanitarnę pagalbą ir e, krizių valdymo struktūrų. Čia kalba sukasi apie skirtingas priemonės, kurios turi skirtingus tikslus ir skirtingą teisinį pagrindą, tačiau iš tikrųjų krizės labai dažnai, o praktiškai beveik visuomet, būna susijusios e, su įvairiais aspektais - politiniais, humanitariniais ir, ir gamtiniais, ir visa tai persipina. Ir tame kontekste humanitarinė pagalba turi išlaikyti savo autonomiją, tačiau ir politinių veiksmų dimensija yra be galo svarbi tam, kad humanitarinė pagalba būtų veiksmingai teikiama. Tad e, ta, ta reikalavimas, kad būtų atsižvelgta į visus šitos aspektus. E, reikėtų, kad e, atitinkamosios struktūrose būtų ir tam tikra autonomija palaikoma, bet ir nu, nuseklumas bei sąsajos. Tad e, mes palaikome šitos minties įtvirtinimą ir kalbant apie karinės E, karinio aspekto panaudojimą humanitarinės pagalbos e, kontekste, pavyzdžiui, kaip kad buvo Pakistane, nes e, karinės, karinių pajėgų atstovai koordinavo karinių priemonių naudojimą, lėktuvų naudojimą, pavyzdžiui, kad būtų sustiprinta humanitarinė ES e, veiksmų dimencija. Tad turi būti ir išsaugotos prerogatyvos ir specifiškumas ir įvairių institucijų ir įvairių priemonių, o humanitarinė pagalba, turint omeny, kad tai yra bendrijos kompetencija ir yra komisaras e, šios ryties, tai šis elementas, aišku, yra absoliučiai akivaizdus ir nediskutuotinas, tačiau e, veiksmų požiūrių e, nagrinėjant mes turime užtikrinti sinergiją ir nuseklumą ir man atrodo, kad būtent tokia yra šitos nuomonės dvasia, mes jai pritarėme. Yra uh, taip pat ir tam tikrų pakeitimų pateikta, jie gali patobulinti kai kuriuos aspektus. Franciska Brantner pateikė e, kai kurių pakeitimų, kurie galėtų patobulinti e, tekstą, e, tekstą kurią mes galim iš principo pritarti. Dėkoju. Dabar ponia Brantner. Um, the... Ačiū už pranešimo pristatymą. Manau, kad jis gana svarbus. Kas kart, kai vyksta katastrofa, apie tai kalbam plačiai. Tai reikia šį klausimą spręsti, nors ir e, neturime šiuo metu jokios katastrofos, reikia kurti pajėgumus, juos didinti. Pritariu kalbėtojams, kad reikia koordinavimo e, e, daugiau. Tačiau nesu įsitikinusi, kaip reikėtų padalyti vaidmenis tarp e, išorės veiksmų tarnybos ir komisaro atsakingo už humanitarinę pagalbą. Iš principo, tai jos turėtų būti atsakomybė koordinuoti pagalbą, nes kai kuriais atvejais net nėra reikalo panaudoti visą išorės veiksmų tarnybą, o tam, kad išlaikytume humanitarinės pagalbos nepriklausomumą, ir neutralumą, tai būtų labai svarbu. Ir nepainioti tuo su politiniais tikslais. Taip pat reikėtų išlaikyti institucinės struktūras e, ir atsakomybę šioje srityje aiškiai atskirti. Idėja, kad e, būtų atsakingas už tai komisijos narys, išlaikyti tokį nepriklausomumą ir neutralumą. Daugelį atvejų svarbu, kad humanitarinė pagalba tokia ir liktų jos tikslas būtų humanitarinė pagalba, o ne politiniai tikslai. Ir žmonės vietoje nepriklausomai nuo vyriausybės turėtų dirbti šį darbą. Taigi <clears throat> nepriklausomumas ir <clears throat> neutralumas yra labai svarbus. Daugelio atveju tuomet reikėtų bendradarbiavimo su e, operatoriais vietoje. Man atrodo, kad šis principas turėtų išlikti ir norėsiu tai pabrėžti patikdama e, savo pakeitimų. Antra, kadangi kalbame ne tik apie ES lygmenį, reikia paminėti ir tai, ką turi daryti valstybės narės. Nes, aišku, tai yra ir solidarumo klausimas, bet tai yra ir atsakomybės klausimas. Turime užtikrinti, kad valstybės narės turėtų pajėgumus, kurtų tuos pajėgumus padėsančius reaguoti į krizės, nes negali būti, kad jeigu pasakysime, kad dabar e, greičiau galėsime panaudoti valstybių narių pajėgumus, tai kai kurios valstybės narės galės nieko nedaryti. Kadangi kažkas tai kažką daro, tai aš galiu taupyti savo pinigus. Ne, reikia viską daryti koordinuotai. Tai yra 11 pakeitimas, kuriame kalbama apie tai. Ir paskutinis dalykas. Labai svarbu užtikrinti, kad humanitarinės pagalbos srityje svarbiausios koordinavimo organizacijos, svarbiausia koordinavimo organizacija yra jungtinės tautos ir e, jį koordinuoja ne tik e, mūsų darbą, bet viso pasaulio šalių darbą. Taigi tam, kad koordinuotume geriau savo darbą, reikia jį integruoti į jungtinių tautų struktūras, tai yra svarbiausias veikėjas. Taigi tiek mano pastabų, tačiau kita vertus turiu pasakyti, kad e, pranešimas yra geras ir mes pritarsime didžiai jo daliai. Dėkuoju, ponė Brantner. Aš norėčiau aprašyti pono Hans Dars, komisijos vardu ponas Hans yra e, padalinio Eko generaliniam direktorate vadovas, padalinio, kuris užsijima skubiai teikiamą pagalbą. Dėkoju, ponia pirmininkė, noriu pirmiausia padėkoti pranešėjui, noriu padėkoti šiam komitetui, kad šiam klausimui skiria tokį didelį dėmesį. Norėčiau pasinaudoti savo keletų minučių tam, kad galėčiau atkreipti jūsų dėmesį keletą institucinių dalykų. Pirmiausia, nuoroda į vyriausio galiotinio pavaduotojo vaidmenį šiame dokumente. Norėčiau paminėti keletą faktinių ir institucinių dalykų šiuo požiūriu. Pirmiausia, Humanitarinė pagalba ir civilinė apsauga yra svarbiausiai instrumentai, kuriuos naudoja ES reaguodamas sėkinės nelaimės. Humanitarinė pagalba ir civilinė apsauga yra susijusi su pagalba, su žmonių gelbėjimu ir panašiai. Ta pagalba turi būti teikiama nedelsiant arba ją teikti nebėra jokios prasmės apskritai. Taigi Šiuo atveju laikas yra didžiausias mūsų sąjungininkas, jo gaišatis yra blogas dalykas. Taigi tą pagalbą, kaip sakiau, reikia suteikti nedelsiant, nes brangi kiekvieną minutę. Jūs suprasite, kad Europos komisijai. E, Nelabai patinka mintis kurti kažkokias papildomas koordinavimo priemonės. Kitas dalykas e, - vidaus kompetencija civilinės apsaugos mechanizmai buvo įkurti tam, kad būtų galima lengviau koordinuoti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, reaguojant į stikinės nelaimės ES viduje buvo nuspręsta, kad šie mechanizmai gali būti pasitelkti reaguojant į nelaimės už ES ribų ir specifinė koordinacija buvo numatyta teisės aktuose, koordinacija tarp atskirų valstybių narių veiksmų. Kitas dalykas, ES sutartis numato, kad komisija turi užtikrinti išorės atstovavimą ES, kalbant apie užsienio ir saugumo politiką. Pilietinė uh, civilinė apsauga ir e, pagalbos tiknių nelaimių atžvilgių taip pat yra numatyta ES sutartyje. E, ji būtent yra juridinis pagrindas, komisija atsakinga yra už šios pagalbos organizavimą ir teikimą. Komisijos kompetencijos sritis išorės veiksmams būtent ir yra šio pabudžio veikla - reagavimas į stiknės nelaimės ir civilinė apsauga. Uh, Koordinavimo e, savoka šiame kontekste yra šiek tiek probleminis dalykas, nes koordinavimas gali apimti labai įvairias e, sritis ir, ir turėti įvairias reikšmės. Kai kurie žmonės mano, kad tai yra komunikavimo veiksmai, keitimas informacija kitiems, e, pagalbos priemonių pasitelkimas ir panašiai. Tačiau šiuo atveju svarbiausia yra aiškumas. Mums reikia aiškiai žinoti, kas už ką atsakingas ir kas ką turi daryti. Maničiau, kad svarbiausia laikyti sutarties nuostatų, kad būtų galima e, laiky, suteikti pagalbą nedelsiant ir galbūt mažiau, mažiau kalbėti apie patį koordinavimą. Neturi būti jokių abejonių dėl to, kad Europos komisija ir komisarė Džordžiava ypatingai pirmiausia imasi atsakomybės reaguodami nelaimės ES lygmenių. E, taip pat ir už ES ribų. Mes šiuo atveju esame tarytum greitoji pagalba, mes turime gauti prane, gavę pranešimus iš karto numatyti reikiamas priemonės ir iš karto numatyti humanitarnės pagalbos teikimą ir civilinę apsaugą be jokių vėlavimų. Humanitarinė pagalba turi būti neutrali ir taip pat turi atitikti humanitarnės pagalbos principus apskritai, tai neturi būti kažkoks politinio atspalvio žingsnis. Uh, Mes glaudžiai bendradarbiaujame su kitais, kurie yra tos nelaimės paliesti ir kurie teikia pagalbą nelaimės atveju. Mes dirbsime su, visada glaučiai su išorės veiksmų tarnyba, siekdami užsitikrinti, kad ES daromi veiksmai yra nuseklus. Europos komisija pirmiausia turi reaguoti atsakydama į stikinės nelaimės, būtent apie tai yra kalbama komunikate. Komisija yra atsakinga už, kaip jau sakėme, reagavimo į sėkmės nelaimės ir e, ES gynybos politikos aspektai taip pat gali būti svarbus. E, todėl e, čia suinteresuotas veikėjas yra ir išorės veiksmų tarnyba. E, Daug dar ką reikia nuveikti šioje srityje, turime susitarti dėl bendradarbiavimų tarp išorės veiksmų tarnybos ir Europos komisijos, kalbant apie reagavimą į nelaimės. Tačiau, kaip jau sakiau, papildomų koordinavimo struktūrų nebereikia, nes gali atsitikti taip, kad veiksmai dubliuosis ir nuo to nukentės pagalbos teikimo efektyvumas. Nuoseklumas yra tas dalykas, kurio reikia siekti, jis turi būti pasiektas e, tinkamai komunikuojant ir keičiantis e, informaciją bei e, tinkamai bendradarbiaujant. Norėčiau pasakyti, kad šitą mes siekime pirmiausia atspindėti komunikate ir mes ir toliau dirbsime su visais interesuotais partneriais. Ačiū. Dėkoju, ponai Das. Esu įsitikinęs tuo, kad dialogas tęsis ir toliau ir kad daugelis iš šių dalykų bus tinkamai įvertinti ir atspindėti. Turime atsižvelgti egzistuojančias realijas. Klausimai, kuriuos turime atsakyti, dažniausiai būna E, žymiai svarbesni negu kokie nors tarp instituciniai nesutarimai ar tarp institucinis pavydas. Šio pranešimo tikslas yra išsiaiškinti, kaip mes galime tas kliūtis įveikti. Būtent dėl to esu įsitikinęs, kad dialogas tęsis toliau. Birželio 21 diskusijos vyks toliau, nes tuomet vyks ir balsavimas. Komitete balsavimas vyks Liepos mėnesį, o plenarinėme posėdyje taip pat Liepą balsuosime dėl šio dokumento. O dabar pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. Pier Antonijo Panzeri pranešimas, jis yra delegacijos ryšiams su Magrebo šalimis pirmininkas. Jis neseniai grįžo iš Maroko. Norėčiau paminėti ponios Baida nuopelnus. Ji šiandien dalyvauja mūsų posėdėje, yra mūsų partnerė Maroke ir mums džiugu ją matyti savo posėdėje. O dabar prašom, Antonijo, tau žodis. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau padaryti nedidelį pranešimą dėl Junktinio parlamentinio komiteto posėdžio, kuris vyko Marokė nuo gegužės 16 iki 20. Mes susitikome Rabate ir Kasablankoje, į darbo atvarkę buvo traukti svarbus klausimai, tokie kaip politinės reformos, regionalizavimo procesas, migracijos politika ir klausimai, kurie, kaip jūs žinote, yra jautrus ir šiek tiek kontroversiški. Ir kurie yra susiję su uh, žemės ūkio ir žuvininkystės politikos reikalais. Šią temą diskutuodami mes susitikome su Maroko žemės ūkio ministru. Uh, susitikimas buvo labai svarbus, ne tik dėl to, kad tai padėjo geriau suprasti tuos neišspręstus klausimus, bet ir geriau suprasti uh, padarytas išvadas. Panas ministras oficialiai pakvietė žuvininkystės komitetą, žemės ūkio komitetą atvykti į Maroką, kad būtų galima vietoje geriau pamatyti ir suprasti, kaip vystosi šių mūsų aptariamų ryčių politika. Aš savo ruoštų nusinčiau laišką poniai Fraga, ji yra žunikistės reikalų komiteto pirmininkė, kad galėtų e, susipažinti su šiuo kvietimu atvykti į Maroką ir kad jį būtų galima kuo greičiau surenkti. Paskui susitikome su užsienio reikalų ministru Safari ir norėčiau pasakyti, kad šis sutikimas irgi buvo labai svarbus. Mes galėjome padaryti svarbių išvadų. Ministras buvo pasirengęs pakviesti į kitą asociacijos komiteto posėdį, kuris vyks gruodį, suinteresuotų komiteto atstovus. Aš ir komiteto e, antroji pirmininkė taip pat siūsime laišką komisarui Fiule kad būtų galima mūsų žodžius paversti veiksmais. Nes e, Jungtinis ir parlamentinis komitetas vaidina svarbu vaidmenį ir svarbu, kad šiame posėdėje šio komiteto atstovai galėtų dalyvauti. Paskui išklausysime rekomendacijos dėl regionalizavimo. Išklausime šios deklaracijos. E, buvo kalbama e, apie kovą su terorizmu, priimta bendra deklaracija, ji buvo priimta po Marakešo įvykių, buvo paskelbtas taip pat bendras spaudos komunikatas dėl darbų, kurie dar yra planuojami, dar aptariami. E, dar dėl migracijos politikos ir vystimosi politikos dokumentai turi būti parengti Tai yra labai svarbu, nes bus susiję su uh, kaiminystės politika, kurią toliau vykdys ES. Mes turime progą detaliai padiskutuoti. Pabrėžėme, kad būtina tęsti politinės reformas. Liepos mėnesį vyks, ko gero, referendumas Marokė dėl konstitucijos reformos. Tai reiškia, kad spalį turėtų įvykti iš ankstiniai rinkimai. Tai yra labai svarbu žingsniai šiai šaliai. Diskusijų metu mes nurodėme kad valdžios decentralizavimas, ekonominis ir finansinis decentralizavimas yra svarbu žingsniai. Reikėtų remtis e, regionalizavimo projektu, nes reikėtų sudaryti regioninės asamblėjas, kur posėdžiautų vietos savivaldos atstovai. Ir e, mums buvo pasakyta, jog e, reformų procesas vyks. Politika. Kadangi premjeras yra paskiriamas karaliaus, demokratijos procesas, kuris turi vykti visose struktūrose, tai šito klausimu mes e, taip pat iš, iškėlėme e, laisvos e, e, spaudos ir dėl žodžio laisvės įkalintų žmonių problemą, taip pat susitikome su e, pilietinė visuomenė Kazablankoje, ypač susitikome su e, universiteto studentais. Ir galiausiai mes e, kalbėdamėsi apie atviras darybas dėl vakarų Saharos. Pageidavome, kad uh, būtų daugiau dinamikos bei geros e, valios. Ir e, taip pat kalbėjom apie e, ugnies nutraukimo pažeidimą šitame kontekste. Lieka dar dvi temos, kurias turim išnagrinėti. Tai yra gyventojų surašymas viena iš tų temų, referendumo prašymas ir antras dalykas tai yra e, spaudos vaidmuo, nes spauda labiau užsima propagandą negu e, e, realių proceso aprašymų. Ir aš manau, kad Junktinių tautų delega, delegatas Roks galbūt galės susitikti su mūsų E, komitetu ir manau, kad galėtume susitikti su minusų atstovais taip pat mūsų komitete. Ir paskutinis dalykas, e, kurį norėčiau pasakyti apie šios šalies galimą vaidmenį viduržėme jūros e, baseine. E, nekalbant šitame kontekste apie jungtinio komiteto vaidmenį. E, ponas Jusef Anrani tapo naujuoju e, Viduržėmio jūros e, sąjungos sekretorium. Nes parlamentinėje asamblėjoje dabar Marokas pirmininkaus ir tai yra svarbus dalykas ir manau, kad šita valstybė turės sustiprinti savo vaidmenį šitame regione ir todėl manau, kad e, tai turės tam tikrą impulsą reformams Marokė, siekiant anksčiau mano minėtų tikslų taip pat. Tad e, manau, kad e, tiek parlamentiniai asamblėjoj, tiek UPM uh, šitie dalykai gali būti svarbus e, kaiminystės politikos kontekste ir manau, kad e, institucijos turi pasinaudoti šitais aspektais siekdamas konkrečių rezultatų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aida, you... Ačiū, ponė Buida, gal jūs norėtumėte ką nors pridurti? Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti užsienio reikalų komitetui, kurį buvome pakvietę atvykti į Maroką. Norėčiau pridurti porą žodžių prie to, ką pasakė ponas Panzerį. Norėčiau pasakyti, kad atmosfera, kuriai vyraujant vyko jungtinio parlamentinio komiteto posėdis, buvo ta atmosfera, kur vyravo didelis atvirumas, parlamentarai labai atvirai dėstė savo pozicijas ir mūsų nuomonės buvo panašios, tad aš manau, kad mes vieni ir kiti pasiekėme brandos, kalbant apie tarp parlamentinį dialogą. Norėčiau pasakyti, kad vykstant posėdžių dėl politinių reformų e, buvo pradėtas renkti pranešimas tarp Europos parlamento ir Maroko deputatų. Mes kreipėmės, mes pasitelkėme taip pat e, į jungtinių tautų E, ekspertus. E, e, rezoliucija 1979 taip pat buvo pasitelkta ir tai mūsų parengtas dokumentas atitinka šios, šio dokumento dvasę Bendra, jungtinis parlamentinis komitetas nuveikė reikšmingą darbą ir mes ruošiamės gauti e, Europos tarybos taip pat titulą kitą savaitę. Mes būsime e, tos institucijos demokratijos plėtojimo partnerė, šali, e, šalis partnerė. Visą tai padės dar labiau įtvirtinti teisinės valstybės principus mūsųse ir mes norime laikytis visų tarptautinių standartų ir juos įtraukti į būsimą savo šalies konstituciją. Ačiū. Now, Preda, please. Labai ačiū toliau, panas Preda. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėjau pasakyti keletą žodžių apie jungtinio komiteto posėdį. E, jungtinio komitetos Maroko. Norėčiau padėkoti mūsų Maroko kolegai Marta Boida už puikų prieimimą, ponas Panzerį, delegacijos pirmininkas jau paaiškino puikiai, kaip vyko ta misija. Aš norėčiau tik tai pabrėžti tris aspektus šiame kontekste. Tie dalykai buvo aptarti mūsų darbo tvarkėje, kaip ir sakė kolega iš Maroko. Mūsų darbo tvarkėje buvo e, punktas dėl politinių reformų ir buvo labai įdomu aptarti tą e, dialogą vykstantį tarp e, Maroko įvairių politinių jėgų ir, ir mūsų parlamento. Ir buvo labai įdomu stebėti tą dialogą e, politinėme kontekste ir demokratijos įtvirtinimo kontekste. E, Ir e, čia buvo kalbama ir apie tam, tam, tik, tam, tikrus, e, tam tikras protesto apraiškas e, Marokė ir buvo buvo palyginta Maroko padėtis ir, kitos Šiaurės Afriko, ir kitų Šiaurės Afrikos valstybių padėtis, kalbant apie dialogą ir šito pagrindo vykstančias reformas. Ir tuo būdu iš tikrųjų labai įdomu dabar stebėti tuos judėjimus, prognozuojant jų galimus rezultatus. Kitas e, klausimas, kurį aš nagrinėjau su kolega Abdullahim Atmun, tai buvo e, regionalizavimo klausimas, nes tai yra pažengęs į priekį procesas ir Marokui šitas klausimas yra labai jautrus klausimas bendrame reformų kontekste. Ir buvo kalbama apie Maroko norą čia rasti tam tikrą specifinį Maroko modelį. Marokas e, bandė taikyti Europos valstybių administracinį modelį, tačiau vis dėlto marokiečiai nori atsižvelgti ir į vietos kultūrą ir, bei specifiką. Tad e, aš e, manau, kad tai iš tikrųjų yra labai įdomus aspektas. Ir galiausiai galbūt reikėtų paminėti, beje, ponas Panzerį jau paminėjo šį aspektą kalbėdamas, paminėti susitikimą su Ani Abdelabziz, Minuso vadovų. Aš manau, kad e, tų vadinamųjų pietų provincijų kontekste tai irgi svarbus e, aspektas, nes e, kartu su misijos vadovais buvo labai įdomu lankytis konkrečiose vietose. Ir kaip kad sakė delegacijos pirmininkas Panceri, mes apsilankę ten padarėm išvada, jog e, stabilumas vis dėlto yra užtikrintas, tačiau aišku reikėtų galbūt dar imtis tam tikrų priemonių, kad e, būtų patobulintas, patobulinti kai kurie valdymo aspektai. E, toliau mūsų susitikimai su politinių partijų atstovais bei su pilietinės visuomenės atstovais. Šitie susitikimai įgalino mus gerai suprasti uh, Maroko aktualijas ir galiu pasakyti, jog tas e, įvykęs dialogas ir, ir bendro jungtinio komiteto darbas tikrai buvo sėkmingas. Ačiū, pana Prėda. Toliau, pana Benarabatų. Dėkui, pana pirmininkė. Kaip ir ponas Prėda, aš buvau šios delegacijos narė. Na, iš tikrųjų, E, vyko įdomus darbas, vyko diskusijos, kai kurios netgi audringos. Tai kai tiesiog buvo išklausyta įvairių nuomonių, kalbėjome apie vizų klausimą ir jautėme, kad yra didžiulis poreikis ir pageidavimas sudaryti galimybės geriau e, pietų šalių piliečiams atvykti į ES. Šis klausimas e, Maroko pusėje buvo tikrai labai svarbus. Kaip minėjo kolega Preda, kitas svarbus klausimas ir momentas buvo susitikimas su Minuso atstovais. Tarp svarbiausių iššūkių reformų buvo kalbama apie kompetencijos padidinimą vietos savildos atstovams, regionų atstovams regionalizavimo projektai e, skinasi kelią pirmin ir tai bus tikrai įdomi reforma. Aš manau, kad regioninė integracija Magrebo regione vyks ir toliau, reikia ir toliau siekti ambicingo šių e, procesų realizavimo, kad tai pasitarnautų visiems Magrebo šalių piliečiams. Dar vienas dalykas, kurio aš net nežinau, buvo štai koks. E, šioje vietoje tarp dviejų e, šalių e, egzistuoja smėlio siena, kuri atriboja prieigą prie tam tikros e, teritorijos. Ten yra palaidota daug minų tvitoje atskirtoje teritorijoje ir tos minos kelia didžiulį pavojų, reikėtų pradėti išminavimo darbus. Svarbu, kad konfliktuojantos šios pusės susitiktų ir darytų reikiamus žingsnius išminuojant teritoriją. Manau, kad susitaikymo procesui tai būtų svarbu žingsnis. Svarbu, kad visa zona iš abiejų pusių tos smėlio sienos būtų išminuota. E, Maroko statusas leidžia mūsų pietų partneriams toliau vystyti demokratizavimo procesus. Tai yra įdomus procesas, svarbus procesas. Kitos šalis taip pat žvelgia e, į šį procesą. Norėčiau pakviesti E, Maroko administracijos atstovus klausytis visų visuomenės atstovų, nevyriausybinės organizacijos atstovai e, veikia nenuilstamai. Kasdien matėme vykstant šiuose Magrebo šalise demonstracijas, demonstracijas rengia gydytojai, profesinių sąjungų atstovai taip ir panašiai. Vasario 20-osios judėjimas e, veikia aktyviai ir Maroko administracija turėtų E, atsižvelgti iš šiuos e, judėjimus. E, vyks referendumas dėl konstitucijos ir gali atsitikti taip, kad opozicija gali imtis protesto akcijų, jeigu jai susidarys įspūdis, kad ją neįsiklausoma. Norėčiau tarti dar žodį apie tai, jog yra būtina atsižvelgti aplinkosaugos ir ekologijos reikalus. Tai galėtų būti tie dalykai, kurie galėtų būti susijęs su visais siūlomais projektais. Tai galėtų būti su ekonomikos, turizmo ir žemės ūkio sektoriaus plėtojimu. Su suinteresuotais ministrais mes kalbėjome šiais klausimais. Norėčiau pasakyti, kad reikia e, net nebandyti e, mokyti mūsų partnerių, Mes norime pasakyti, kad mes neketiname mokyti savo partnerių, mes norime taip e, dialoguoti lygiai teisų pagrindu. Tarp parlamentinių santykių plėtojimas yra labai svarbus dalykas, svarbu, kad santykiai tarp kolegų, kurie yra žmonių išrinkti, e, būtų plėtojami. Mūsų kaiminystės politikoje tai turėtų būti tas elementas, kuris prisidės prie tarptautinės politikos plėtojimo, kurie atitinka mūsų e, viziją. Tai neturėtų būti atskirų valstybių požiūris, tai turėtų būti bendras tarptautinis požiūris, naudingas mūsų, vis, visoms mūsų pusėms. Ačiū. Ačiū poniai Maravatu. Dabar suteiksime žodį kolegai Panzerį sureaguoti į kolegų komentarus. Uh, Dėkuoju. Labai trumpai. Visų pirma, Užbaigdamas šią diskusiją norėčiau padėkoti ko, pirminink, ko, ko pirmininkai ir Maroko kolegoms už svetingumą vizito metu. Norėčiau taip pat padėkoti užsienio reikalų komitetui ir jo sekretariatui už tai, kad suteikė mums galimybę surenkti šią diskusiją, nes man atrodo, kad tai labai naudinga siekiat e, suprasti kai kurias sudėtingas realijas viduržėmio jūros regiono ir konkrečiai Maroko šito atveju. Na, galbūt e, jokių kitų išvadų nepateiksiu. Kolegos, kurie dalyvavo misijoje kartu su mumis, e, puikiausiai uh, suprato iškilusius e, sunkumus, suprato taip pat e, ir padarytą pažangą bei galimybės, kurios atsiveria. Tačiau, e, aišku, kalbant apie konkrečius faktus, tai aišku, turime būti tikri, kad tie, tie, tie faktai konkrečiai pat pasitvirtina. Na, o kalbant apie visą kontekstą, turint galvoje ir kaiminės valstybės vykstančius procesus, tai galbūt e, čia geriausiai yra užbėgti įvykiams už akių, tai yra prevenciškai veikti, negu paskui spręsti e, problemas. Mes e, kaip jungtinis komitetas norėtume įnešti mūsų kuklų indėlį, nenorime aišku nieko mokyti šitame kontekste, indėlį į e, vykstantį procesą. Priminsiu dar, kad e, AFETO komitete yra e, dabar e, nagrinėjamas e, klausimas dėl Kristofer. Dėl jungtinių e, tautų atstovo e, siuntimo. Aišku, kuo mes geriau suprasime e, situaciją ir visus e, pagalbos aspektus, tuo greičiau galės baigtis ir sėkmingai eitis darybos. Dėkuoju. Uh... Norėčiau taip pat padėkoti Dar kažkas norėjau kalbėti. Taip, kolegė norėjau padėkoti. Tik tiek. Dėkoju. Tuo šias diskusijas baigiame, o dabar lauksime jo ekscelencijos Serbijos ministro pirmininko pavaduotojų pono Deličiaus. Jis bus čia už penkių minučių. Pertraukėlė penkių minučių, o paskui kviečiu visus sugrįžti mūsų darbo tvarkės paskutiniam punktui. Well, dear friends, now... Mėly draugai, mums labai malonu dar kartą susitikti su ministro pirmininko pavaduotoju, pono Boždar Deličiumi, Serbijos ministro pirmininko pavaduotoju. Jis yra įprastas mūsų svečias komitete ir parlamente ir mums malonu dar kartą susitikti ir pasikalbėti ypač turint galvoje e, labai svarbų faktą įvykusi tuo tarpu, tai yra Vratko Mladičiaus areštą ir jo perdavimą Hagos tribunolui. Už visus tos dalykus, kuriais jis yra kaltinamas e, įvykdęs praeito amžiaus 10-metyje. Manau, kad šiandien mūsų sustikimas su pirminkaujančio šalies e, atstovų pono Matoniai buvo e, padrasnantis. Kalbėjomės apie ES plėtrą ir esu įstikinęs, kad jūs galėsite mums pateikti daugiau detalių apie tai, o kolegos galės užduoti klausimų, pasitikslinti tam tikrus aspektus, kuriuos jiems reikia pasitikslinti. Labai ačiū, taigi prašom Jums žodis, ponė ministro pirmininko pavaduotojų. Ačiū, ponė Pašku, gerbėjai parlamento nariai, afeto nariai, ekscelencijos. Per praėjusius penkius, penkerius mėnesius e, nuo praeito mano apsilankimo įvyko daug e, Serbijos valdžia e, surado areštavo ir išdavė Vratko Mladičių. Tai buvo mūsų moralinė pareiga ir svarbus žingsnis regioniam susitaikymui. Mes, mes nedarėme to, kad trumpesnis būtų mūsų kelias į Europos sąjungą. Mes turime rasti ir Goraną Hradičių, turime kovoti su korupcija ir turime vykdyti savo ambicingą reformų planą. Šių metų tikslas e, mūsų ES e, žiemos tarybai e, yra aiškus, kad 12 metų pas, pas, pavasaris būtų numatytas kaip darybų pradžia įstoti į ES. Kroatija, kurios darybos eina į pabaigą, būtent tai pradėjo prieš šešis metus. Aš čia neprašau jokių nuolaidų, mes padarysime viską, kad mūsų tikslas taptų bendrų tikslų, remiantis mūsų nuopelnais. Objektyviai irgi ir tiems, kurie pastaruoju metu daug kartų sakė, kad jie bus griežti ir sąžiningi Serbijos klausimų, dabar galiu pasakyti, būkite ir toliau griežti, bet netapkite nesažiningi. Netapkite nesažiningi Serbijos priečių atžvilgių, kol mes laikomės kriterijų, kad padarytumėte naujas kliūtis. Griežtumas gali padėti, bet nesažiningumas mus atbaidytų nuo šio tikslo. Taigi, šiandienos sustikimas yra dalis intensyvaus dialogos su ES ir jos valstybės narėmis. Ir praėjusią savaitę mūsų ta, ministras pirmininkas e, ir pre, prezidentas sustiko su Bruselio lyderiais, e, Taigi aš dabar norėčiau paprašyti parlamento narius, kurie dalyvauja e, rugsėjo 9 prisijungti prie mūsų, kuomet vyks pirmasis ES ir Serbijos forumas, kuriame dalyvaus apie 300 politikų, verslininkų, e, žiniasklaidos ir e, nevyriausybinio organizacijų atstovų. Tai bus Davoso tipo susitikimas. Tikimės, kad susitikimą pradės pirmininkas Van Rompojus ir prezidentas Tadičius ir tikimės, kad tai taps kasmetiniu įvykiu įvertinant mūsų pažangą, e, likusius iššūkius ir tikiuosi, kad daugelis jūsų galės aplankyti mus, nes ta diena bus e, naudinga visiems, kurie seka pokyčius Serbijoje ir Vakarų Balkanuose. Tai bus regioninio pobūdžio renginys. Gerbėjai parlamento nariai, pirmiausia noriu padėkoti Jums už stabilizacijos ir asociacijos sustarimo ratifikaciją, ratifikavimą. Taip paskatino valstybės narės padaryti tą patį. 18 valstybių narių jau ratifikavo šį sustarimą. Dar kelios jau pažengusios e, toli, nors kelios vis dar abejoja. Taigi aš prašau jūsų paramos kad šis procesas baigtųsi iki metų pabaigos. Kovo mėnesį buvo patvirtinta mažesnė vyriausybė. Parlamentiniai, regioniniai ir vietos rinkimai Serbijoje vyks tuo pat metu kitą pavasarį. Taigi per paskutinius mūsų įgaliojimų metus mes e, stengiamės, kad tai būtų reformacijos e, metai, reformų metai daug dėmesio skiriant ES veiklams. Mūsų kandidatūros procesas e, per metus e, pasistumėjo nemažai. Gavome per metus e, virš 2000 klausimų ir sausio mėnesį juos atsakėme. Kovo 25 gavome dar 625 klausimus ir juos atsakėme iki balandžio 21 pas mus lankėsi šešios e, komisijos ir valstybių narių techninės misijos ir jau įgyvendiname kai kurias naudingas rekomendacijos. Serbijos administracija smarkiai dirba ir galima pasakyti, kad demonstruoja e, savo administracinius pajėgumus. 96 e, punktų veiksmų planas, kuris patvirtintas praėjusiu metu gruodžio mėnesį, kad gautume šalies kandidatai statusą, esu įsitikinęs, mes nuveiksime viską, kad e, patvirtume pagrindą e, komisijos nuomonėje, kurią jį paskelbs e, spalio 12 dieną. Tikimės, kad mums bus sutikęs ne tik šalies kandidatės statusas, bet taip pat bus pradėtos ir stojimo dėrybos kitą pavasarį. Žinoma, kad tai yra sunku pasiekti, tačiau mes viską darysime, kad šis e, vertinimas taptų pagrindų susitarti vieningai patvirtinti išvadas gruodžio mėnesio taryboje. Dabar norėčiau pakalbėti apie šešis svarbiausius klausimus, kurie mūsų tikslą tikriausiai pavers iki gruodžio mėnesio bendru tikslu. Trumpai kalbėsiu apie e, tribunolą, regionį bendradavimą, dialogą su Priština, ekonominius ir socialinius klausimus, vizų klausimus ir panašiai. Pirmiausia, mes toliau bendrabiausime su tarptautiniu tribunolu buvusia Jugoslavija. Serbija sulaikė ir perdavė 45 iš 46 asmenys kaltimus karo nusikaltimais. Per trejus metus e, vyriausybė, kai Ratkam Ladžiusiu perduotas teismui, mūsų vyriausybės e, patikimumas aiškiai buvo patvirtintas. Pirmininkas Buzekas po Mladžiaus arešto sakė, kad tai įrodo, jog Serbija deda pastangas bendradarbiauti su na, teismu. Pirmininkas Van Rompojus sakė, kad tai yra kertinis akmuo ir svarbi kliūtis yra pašalinta. Mes norime užbaigti šį darbą, kad galima greičiau. Tik tiesa, teisingumas ir individuali, o ne kolektyvinė atsakomybė gali e, sutaikyti Balkanus. Mes prašome, kad būtų taikomi tie patys standartai nekaltiems ir serbų aukoms nekaltoms. Mes sveikiname, kad e, tokie žingsniai žengiami, tačiau norime, kad visi e, nusikaltimai būtų tyriami pagal Junktinių tautų saugumo tarybos nuostatas. Turiu pasakyti, kad per kelias dienas buvo išduoti e, arešto orderiai dėl prekybos organais Kosove. Svarbu, kad e, gydytojas, kuris e, kaltinamas žmogaus organų prekyba 9 metais, e, dabar tai duoda interviu Serbijos presai, sakydamas, jog jis nebijo, kad bus areštuotas ir persekėjimas. Manau, kad užtikrinimas, kad būtų, gautume jungtinių tautų mandatą, sprendžiančius klausimus, labai svarbu. EULEX yra svarbu, tačiau neturi jurisdikcijos. Ypač kai kalbame apie kitas šalis, Turkiją, Maroką, mums reikia mechanizmo pagal e, jungtinių tautų saugumo tarybos nuostatas. Nes tai reikia daryti kaip ir kitų karo nusikaltimų atvejais. Antra, regioninis bendravimas. Serbija regioninį bendravimą mato kaip savo svarbiausią prioritetą. Praėjusi kova parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl Srebrenicos. Prezidentas Stadičius antrą kartą lankėsi ceremonijoje Srebrenicoje praėjus 15 metų nuo šių žudinių. Serbija e, pritarė Bosnijos ir Hercegovinos e, integralumui ir praėjusį lapkritį Pirinkas Tadičius ir prezidentas Jusipovičius paminėjo aukų, aukas ir e, kalbėjo apie pabėgėlių problemų sprendimą prieš donorų konferenciją, kuri vyks šių metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje. Beje, taip atsitiko, kad 11 metais ir 12 Serbija pirmininkaus kelioms e, regioniams iniciatyvams. Vidurio Europos iniciatyvai, pietryčių bendravimo procesui, migracijos, pabėgėlių ir ganė iniciatyvai ir Jodosios jūros e, bendravimo organizacijos e, darbui. Mes bent bandome šios, e, šios organizacijas pakelti į aukštesnį bendradarbiavimo lygį. Na, Tačiau viena Serbija visko, aišku, padaryti negali. Konkretus pavyzdys. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į Serbijos iniciatyvą parengtą kartu su Vakarų Balkanų šalimis be ES ar Europos parlamento e, baksnojimo. Šis dokumentas jums šiandien padalintas. Čia yra bendra pozicija dėl finansinės perspektyvos po 2013 metų. Mums e, nerima kelia tai, kad planuojama skirti nedaugiau kaip 1 procentą ES biudžeto plėtrai per kitoje finansinėje perspektyvoje. Šiandien tai yra 1,3-1,4 procento. Žinant, kad kai kurios idėjos e, paskelbtas Europos parlamento rezoliucijose, kad ir kai kalbama, kad visas ES biudžetas neturėtų viršinti 1 procento BNI, BNP, tai plėtros klausimas. Plėtra gautų net daugiau kaip 0,01 procento ES bendrųjų nacionalinių pajamų. Ar toks yra prioritetas? Žinoma, mes negalime daryti šiam klausimui įtakos, tai yra ES valstybių narių reikalas. Tačiau žinant, kokios problemos buvo praeitėje, žinant, kiek bendrų naudingų projektų galima parengti, Pavyzdžiui, Danijos, da, Dunojo strategija, dešimtasis koridorius, kitas projektas. Žinoma, Serbija norėtų turėti geležinkelius kurie, ir troknis, kurie važiuotų 120 km per valandą greičiu, nes tai yra tiesiausias kelias nuo Vienos į Stambulą. Tačiau mes vieni viso to padaryti negalėsime negalėsime paleisti tokių traukinių vakarų Balkanuose, jeigu niekas nepasikeis finansinėje perspektyvoje. Mes esame realistai. Mes nesakome, kad reikia didelių išteklių. Mes siūlome ES finansinės perspektyvos mechanizmuose pripažinti kai kurias praeities problemas. Būtent šiuo metu e, stojančiosiams šalims skiriamos lėšos yra ribotos. Serbijai tai yra 190 milijonų eurų per metus. 70 procentų e, tų pinigų į Serbiją nepakliūna, nes tai yra pinigai mokami konsultantams kaip dienpinigiai. <clears throat> Taigi galų gale, kad galėtume iškelti ES vėliavą kažkur pavyzdžiui, dėl ant mažo tilto, ant e, vandens kolektoriaus mokyklos. E, tai čia skiriama 30-40 milijonų eurų per metus tokiems dalykams. Pažvelkime į Kroatiją. Kroatija nuo 150 milijonų per metus e, po dviejų metų perės prie 2,5 milijardų eurų. mes nesakome, kad skirtumas tarp stojimo ne, stančiųjų šalių ir naujų valstybių narių turėtų išnykti. Kaip e, ska, sako e, reklama, reklamuojanti kredito korteles, narystė turi privilegijų. Tačiau skirtumas, e, dešimteriopas skirtumas mums atrodo nėra veiksmingas būdas ir gali sukurti problemų, nes ateityje nebebus daugiau ES naujų narių, nekalbu apie Islandiją, be Kroatijos. Ir tai reiškia, kad e, Vakarų Balkanai pagal kitą finansinę perspektyvą bus išorėje politi, politiškai ir e, finansiškai bei ekonomiškai. Mes nesakom, kad reikia tą finansavimą reikia padidinti smarkiai, tačiau e, kažkiek tai linijinę tvarką reikėtų padidinti Ir mes siūlome, kad parlamentas, komisija paskirtų tam tikrą lėšų dalį savo parinktiems projektams. Mes manome, kad tai būtų protinga. Vakarų Balkanai neprašo, neprašo ne vieno euro nugalėti krizę. Restruktūrizavimas e, vyksta, mes nepadidiname mokesčių, mes sumažiname išlaidas ir mūsų skola yra 4 procentai BVP. Tai yra mūsų skola yra tik tai 3 procentai BVP, tai yra mažiau negu Maastrichto kriterijus. Tačiau jeigu pažvelgsime į perspektyvą iki dešimtmečio pabaigos, ne dėl politinės valios trūkumo, jeigu niekas nesikeis taip, kaip veikia ES, mes negalėsime vykdyti ES projektų. Krizės metu šalis panaudojo 50 procentų fiskalinių pajėgumų kovoti su krize. Mes negalime būti ir mokus, ir likvidus, ir tuo pat metu kurti būtiną infrastruktūrą, CO2 surinkimo įrenginius ir siekti ES standartų. Taigi mes norėtume, kad šiek tiek būtų didinamos lėšos, kad mes galėtume geriau pasiruošti Jeigu IPA fondai negali būti padidinti, mes galime paprašy, galbūt galime paprašyti at, atverti e, žemės ūkio struktūrinių fondų ir švietimo e, darybų skyrius ir tuomet darybų sąjunga galėtų e, parinkti projektus. Antra mintis pateikta šiame dokumente, kurį pristačiau vakar ir biudžeto komitete Europos parlamente, vakarų Balkanams prisijungti prie Europos semestro. Europos semestras pateikiant biudžetus, aktuarinės socialinių fondų projektus, projekcijas būtų iniciatyva užtikrinti tvarumą ir taip galėtų padėti pasinaudoti tarptautinėmis rinkomis. Vakarų Balkanai galėtų gauti stabilių išteklių, o Europai tai būtų svertas makrofinansiniai politikai tame regione. Daryti tokią įtoką kaip TVF, nevykstant jokiai krizai. Užtikrinant, kad įstotume į Europos Sąjungą su atitinkamu pensiniu amžiumi, su atitinkama viešaja politika, be populizmo. Tai būtų veiksmingas dialogas su Europą ir e, Tuomet ES galėtų daryti įtaką makrofinansiniai politikai. Taigi, aš tikiuosi tolesnių konsultacijų su Europos parlamentu šiomis temomis. Trečia. Mes sieksime e, vaisingo dialogo su Priština. Serbija pasiūlė dialogą su Priština praėjusiu metu rugsėjo mėnesį e, Junktinių tautų asamblėjoje, pateikdama rezoliuciją su ES šalimis. Rezoliucijai buvo pritarta. Jau įvyko keturi diskusijų raundai ir galima matyti, matosi, kad pasiekta pažanga e, asmenų registre, kadastre, e, telekomunikacijos, elektri, elektros srityje. Norime siekti pažangos e, muitinių srityje. Ir pažanga ši, nors ir kukliai, yra tikra po tiek daug metų įtampos. Dialogas su Prištana turėtų baigtis susitaikymu tarp serbų ir albanų. Joks vienašalis sprendimas nebus priimtinas, todėl Serbija nepripažins vienašališkos e, Kosovo nepriklausomybės. Tačiau mes nenorime užšalusio konflikto, mes norime, kad būtų rastas abipusiai priimtinas sprendimas. Žinome, kad turime rasti tokį sprendimą prieš tapdami ES nare. Tačiau Prišnai tuo kompromisą reikia dar labiau. Ir tuo suinteresuota ir Europos Sąjunga. Taigi šią temą mes nesitraukiame, mes einame į priekį. Per ateinančius metus, mėnesius mes, jūs matysite, kad mes bandome rasti sprendimą visais klausimais, įskaitant sunkiausių klausimų dėl statuso ir tai atvertų ateitį visiems Balkanų piliečiams. Mes išlaikysime bevizį režimą mūsų piliečiams. Per pusantrų metų, kai gavome šį bevizį statusą, siena kirsta pusantro milijono kartų. Šengeno zona. Siena. Pagal Eurostato duomenis tai yra siena krista 6, 6 milijonus kartus, 3,2 milijono e, piliečių turi biometrinius pasus, o nemažai Serbijos piliečių buvo registruoti kaip pabėgėliai ar prieglošio prašytojai. Dauguma tokių prašymų atmesta. 40 procentų sumažėjo prieglobšio prašytojų nuo gruodžio praėjusiais metais iki balandžio šiemet. Mes įkūrėme komisiją, kuris stebi bevizos režimo įgyvendinimą, konsultuojame su Europos komisija dėl teisės aktų pakeitimų, kad būtų galima persekyti grupės tų e, e, prieglaušio prašytojų ir e, stengiamės kovoti su piknaudžiavimu patenkant į Šengeno zoną. Mes e, stengiamės kontroliuoti, kaip galima geriau e, pasienio punktus ir e, šiuo metu vykdome informacinę kampaniją, aiškinami jautrioms grupėms, kad iš tikrųjų neįmanoma gauti politinio pabėgėlio statuso ir vykdome projektus įtraukiant į visuomenę Romus ir kitas bendrijas, bendruomenės. Taip pat e, džiaugiamės dėl Šengeno zonos taisyklių pakeitimo ir tikimės, kad bus sukurta bendra Europos prieglobščio sistema. Pateiksiu Norvegijos pavyzdį. Paskelbė Serbija, paskelbė Serbija saugia šalimi, prieglobščio prašytojų skaičius nuo kelių tūkstančių E, padidėjo iki 19. Pabėgėlių prašymai e, svarstami nebe 48 valandas, o 19 valandų, nes e, procesai supaprastėjo. Taigi, su valstybėmis narėmis mes dirbame, norėdami įrodyti, kad piliečiams Europa yra prieinama. Kiek mūsų senelių galėjo uh, vykti, padėti savo vaikams į Vokietiją ar kur nors panašiai. Kiek verslo kontaktų buvo galima užmėgsti be vizo režimo pagalba. Daug piliečių galėjo pamatyti tą Europos viziją be politikų ir žiniasklaidos tarpininkavimo. pamatė, kad europiečiai taip pat turi smarkiai dirbti, galėjo pamatyti taip pat, kad niekas nėra Europoje mūsų priešas. Tai yra pažanga. Taigi bevizis režimas yra geras pasiekimas ir mes tenksime jį išlaikyti. Penkta, mes vykdysime didelės reformas. Po Europos komisijos pažangos ataskaitos mūsų vyriausybė, kaip minėjau, patvirtino veiksmų planą ir noriu Jūs patikinti, kad e, nevardinsiu visų veiksmo plano 96 punktų, tačiau po trijų mėnesių mes pateikėme savo vertinimą ir e, neseniai vyko e, dialogas su komisija, kur įvertiname savo pažangą ir metų pabaigoje pateiksime kitus vertinimus. Trumpai galiu papasakoti apie keturis klausimus. Teismų reforma, kova su korupcija, organizuotų nusikalstamumu, e, rinkimų reforma ir turto gražinimo klausimai. Pirmiausia, dėl teismų reformos, tai yra kertinis akmuo. E, naujo stojančios šalyse Europos Sąjunga šis skyrius yra pats sudėtingiausias. Praėjusį gruodį patvirtinome įvairius įstatymus atitinkančius Venecijos komisijos rekomendacijas. Taigi. The... Išrinkti nauji teisėjai 95 procentų daugumą. Dar darbą reikia baigti, baigsime iki grudens ir e, rengsime visas procedūras, kurios būtų priimtinos visiems, nes e, jos buvo kritikuojamas tiek ES, tiek teisėjai dėl korupcijos. Nekalbėsiu apie areštuotų žmonių sąrašą, tai nemalonus, aišku, dalykas, tačiau mes einame tinkamu keliu Praėjusį mėnesį Brazilijoje Serbijos e, policija kartu su Vakarų Europos policija ir tų Latino Amerikos šalimis e, kovojo su e, narkotikų karteliais dėl rinkimų reformos išspręstas atsistatymo procedūros klausimas, parlamente patvirtintas įstatymas, pagal kurį e, Serbijos parlamente bus bent trečdalis moterų ir tai atitiks Europos standartus, netgi jos viršys. Dėl turto gražinimo vakar e, diskutavau gyvai su e, ankstesnių savininkų šeimomis. Diskusija tikrai buvo gyva. E, buvo galima pajusti e, tą. E, neteisingumo jausmą, kuris juos yra apėmęs dėl turto nusavinimo. Mes parengsime turto gražinimo įstatymus. Iki Liepos mėnesio projektas bus pate, paskelbtas, bus aptartas su suinteresuotomis pusėmis. Tačiau, aišku, aptarsime ir su ES. Ir pagaliau, kai kalbame apie ekonominę socialinę situaciją, reikia paminė, paminėjau, kad mūsų deficitas yra mažas Mes pritraukėme tiesiog nes užsienio investicijas, tai yra e, investuotojai vieno milijardo automobilių gamyklą. Ir e, e, turime investuotojus į maisto pramonę, vokiečių automobilių dalių gamintojai investuoja mūsų šalyje, Korejos investuoti, daug Slovenijos investuotojų ateina į mūsų šalį. Mūsų tikslas yra 3-4 e, milijardai dolerių. Tai yra pasiekiamas skaičius. Tačiau tai kainuoja socialinius kaštus. E, nedarbas pasiekė 19,6 procentų. Tai e, atspindi didelius skirtumus tarp kartų. Na, skurdas mažėjo nuo 14 iki 6 procentų. Dabar jis vėl padidėjo iki 9 procentų Tai yra žmonės, kurie gyvena už mažiau negu 2 eurus per dieną. Taigi, žinoma, reikia kovoti su skurdu, kurti darbo vietas, tai yra šių metų šūkis. Turime dar daug nuveikti, mes ir toliau reformuosime savo sistemą, kursime infrastruktūrą. Šiuo metu statome keturis tiltus e, Serbijoje, baigiame e, transeuropinių tinklų e, magistralę ir dirbame energetikos srityje. E, dvi bendrovės iš e, Kanados ir e, Italijos neseniai sudarė sutartis dirbti šioje srityje. Taigi, pirmininkė, noriu padaryti išvadą, kad 11 metai yra proveržio metai Serbijai ir Vakarų Balkanams. Europos integracijos srityje Serbija <laughs> juda į priekį, nepaisant sunkumų. Mes norime, kad mus vertintų kaip visus kitus pagal mūsų nuopelnus. Nustatykite vienodas taisyklės ir mes E, pasieksime rezultatų kaip ir mūsų teniso žaidėjai. Jeigu galėčiau dar panaudoti šią paralelę, tai jeigu nustatysite datą mūsų stojimo daryboms, tai būtų mūsų uh, didžiausias teniso turnyras, turnyro pergalė. Būkite griežti, bet būkite sąžiningi ir mums visada bus malonu pas jūs apsilankyti ir aš tikiuosi susitikti su daugeliu iš jūsų rugsėjo mėnesį Belgrade, kad būtų galima išmatuoti mūsų pažangą ir aptarti iššūkius. Dabar e, lauksiu jūsų klausimų. Ačiū. Well, Minister, to... Pone ministro pirmininko pavaduotojau, e, norėčiau atsiprašyti, Delič reikia tarti jūsų pavardę. O mes Rumunijoje kitaip tartume jūsų pavardę, tad atsiprašau už jūsų pavardės iškraipimą. Jūs kalbėjote ne kartą apie griežtumą ir sažiningumą. Tai yra tos savokos, kurios ir man yra puikiai suprantamos ir aiškios. Na, suprantu, aišku, kodėl jūs apie tai kalbate. Jūs žinote, kad jeigu, nu, jeigu kartais atvažiuosime pas jūs taip toli, tai vadinasi, mes žinosime, kad mus kažkas pasitiks tame tolimame krašte. Ponui Kukanui suteiksime žodį. Trys minutės, prašau. Jūs esate vienintelis, kuris gaus tris minutės, kitiems kolegoms skirsiu po dvi. Nes tokios jau čia taisyklės. Nes laikas bėga greitai. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikiname Jūs, ponė ambasadoriau, ponė ministro pirmininko pavaduotojau. Puiku išgirsti tokią gerą kalbą pritarėme jums. E, dėl Kosovo rugsėjai buvo priimta jungtinių tautų rezoliucija, jūs tuomet kalbėjote apie rūpimus klausimus ir to, jau nuo tada pasukote teisingą kryptimį. Ratkom Latničiaus perdavimas Hagos teismui buvo labai svarbus žingsnis e, šiame kelyje. Tačiau Čia norėčiau pasakyti štai ką. Aš žiūrėjau, kaip politikai Belgrade reaguoja į šį žingsnį. Ir, na, kokią sekundę man susidarė įspūdis, kad buvo perdėta šio žingsnio svarba. Nes aš manau, kad na, svarbus buvo tas žingsnis, suklydau matydamas, kad jis perdėtas. Tai tiesiog parodė, kad Serbija pasiryžusiai eiti Europos keliu. Tik žinokite, kad tas kelias bus nelengvas, jis bus komplikuotas, sudėtingas, reikės atlikti reformas, žengti kitus visus žingsnius. Ir e, turėsite pereiti stojimo dėrybių procesą, turėsite e, pamatyti, kad žmonės kartais jūs palaikys, kartais nusivils, nes kelias bus tikrai sunkus ko gero sunkesnis, negu jūs dabar galite įsivaizduoti. Tad norėčiau padrasinti jūs, pasakydamas, žaidimas nesibaigis tik prasideda. Savo kalboje jūs minėjote e, įvairiausius dalykus, kurie rodo, kad jūs žinote, ką šalis jūsų turi nuveikti. Nes egzistuoja planai, egzistuoja darbų tvarkaraščiai, kuriuos jūs esate parengę. Ir Na, visą tai aišku bus naudinga. Jūs be abejo dabar ateityje nebegalite mažinti savo standartų, nuleisti žemiau jų kartelę, nes esate pažengę į priekį. E, turite su Kosovu plėtoti dialogą ir taip toliau ir panašiai. Vis, čia dar tie darbai, kuriuos reikės nuveikti, bet jūs pasirinkote teisingą kelią. Ir aš manau, kad jūs dirbsite taip greitai ir taip sėkmingai ir efektyviai, kaip tai darėte nuo rugsėjo praeitų metų. Ačiū ponui Kukonui. Dabar kolegė Bratnė suteiksime žodį. Dvi minutės. No. By, uh, Aš norėčiau pasakyti, kad jūs pradėjote ne nuo koordinatorių, ponė Privinikė, ar ne? Jokių klausimų nekyla dėl to, kai suteikėme žodį šešėlinėms pranešėjams. Prašom, kolegė Bratner. Na. Mes esame dabar penkta pagal dydį, dydį frakciją. Nieko atvaisaus, tokiu būdu, kad aš dabar kalbu. Sveikinu, ponė Deličiau, vykusius į posėdį. Ir norėčiau perduoti pačius nuoširdžiausius sveikinimus jums. Mūsų frakcija, kaip jūs sakėte, elgėsi sąžiningai ir, ir, ir griežtai. Ir mes manome, kad tas perdavimo Hagos teismų e, generolo Mladičiaus irgi buvo labai svarbus žingsnis. Norėčiau taip pat pasveikinti Jūs už tą atliktą darbą. E, pradeda veikti žmogaus teisų apsaugos mechanizmai, institucijos Jūsų šalia, visą tai yra gerai. Taigi žengėte pažangos keliu. Švedijos ir Norvegijos pavyzdžiai buvo minimi. Na taip, tačiau manau, kad dar daug reikės investicijų, daug reikės jūsų biudžeto pastangų, kad įvyktų reikiamas reformos jūsų šalyje. ES standartų siekiant jūs atlikote tikrai daug. Turiu klausimą. Jūs kalbėjote apie prekybą organais. E, aš manau, na taip toks atvejis buvo. Ir kodėl nesikreipti pakartotinai jungtinių tautų organizaciją ir nepaprašyti išsiaiškinti šiuo atveju. Tad mano klausimas būtų toks. Jūs Euleks nepripažįstate, tačiau aš manyčiau, būtų svarbu paremti vykstantį tyrimą. Ką Jūs apie tai manote? Dėkuoju. Pirmininkas, ačiū, kolega Tenok. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, kartais e, pradedama nuo koordinatorių, kartais nuo vienų koordinatorių, kartais nuo kitų. Aš tiesiog noriu įsitikinti, kad viskas vyksta taip, kaip reikia. Pone e, ministro pirmininko pavaduotojų, mes esame susitikę jau ne kartą. Norėčiau pasveikinti ECR frakcijos vardu. Ratko Mladičiaus areštas buvo tikrai svarbus žingsnis, tikimės, kad šis regioninės juodosios istorijos puslapis bus netrukus užverstas. Mes remsime jūsų kandidatūrą, pasisakome už pagreitintą procedūrą, jeigu viskas, kas turi būti atlikta, bus atlikta. Aš manau, kad perspektyva yra šviesi, esu pranešėjęs Jotkalnyjos klausimu. Ten buvo juntama tam tikra frustracija, kadangi darybos dar neprasidėjo. Aš manau, kad komisija bandys uh, daryti viską, kad Albanija ir Makedonija ir kitos šalis kandidatės galėtų būti traktuojamos vienodai. Tikimės, kad darybos prasidės jau kitais metais. Pažiūrėsime, kaip galiausiai viskas susiklostys. Esu įsitikinęs, kad kiekvieną atvejį reikia nagrinėti atskirai. O kai dėl Makedonijos negaliu suprasti, kodėl atsirado tokio vėlavimo dėl darybų pradžios. Ir jeigu problema yra susijusi tik tai su šalies pavadinimu, e, norėčiau pakalbėti apie dvišalius jūsų santykius su Kroatija. Tai yra delikatesnė problema. Ir Kroatija bus ta šalis, kuri greičiausiai, lyginant su kitomis, stos Europos Sąjunga. Ar Kroatija trukdo kiek nors jums integracijos procese? Kokie yra jūsų lūkesčiai susijęs su šalimi? Jūs skaitėte be abejo mano straipsnį, ten aš patikiau savo nuomonę, aš jau kuris laikas pasisakau už Kosovą ir manau, kad vidaus reikalų ministras jūsų šalies irgi masto panašiai kaip aš. Aš Manau, kad tarptautiniai formai dar turėtų aptarti šios, šios šalies klausimą. Mano supratimu, Kosove konfliktų sureguliavimas vyksta vangiai, tad reikėtų tęsti jau prasidėjusi dialogą. Ačiū kolega Vaigel, dvi minutės. Dželič, to... Ačiū, ponė pirmininkė. Man tikrai džiugu, kad šiandien mes kalbame apie Serbijos Europos perspektyvą. E, puiku, kad nusimetėte taip sunkia vilktą naštą. Jūs, aišku, galite pagalvoti, apie kokią kičią naštą aš kalbu. Na, svarbu yra tai, kad ir toliau tęstumėte savo pastangas, jūs kalbėjote apie modernę Serbiją, apie dabartinės problemas ir Kai paskutinį kartą buvome susitikę, aš sakiau, kad Serbijos žmonės, Serbijos rinkėjai turi suprasti, kad Mladičius nėra šalies pasididžiavimas, kad tai yra jos gėda. Tad yra labai svarbu, kaip jūs Serbiją nukreipsite modernios valstybės keliu. Čia dar lieka daug kas nuveikti. Jūs turite vyriausybės programą, jūs esate parengę gairias susijusias su naujomis investicijomis, su šalies atvirumu. Mm, jūs taip pat siekiate vizų liberalizavimo ir kai kurių kitų žingsnių. Manau, jog yra labai svarbu, kad jūsų diskusijos su Kosovo ir apie Kosovą vyktų toliau. Būtų puiku, jeigu apie Kosovą galėtumėte kalbėti, nekalbėdami apie Prištiną, tai būtų kitas žingsnis. Mes įvertintume tai. Jūsų kalba buvo pragmatiška. Turėtumėte veikti taip pat irgi savo pačių labui. Aš manau, kad būtų labai svarbu, jei Serbija ir toliau vaidintų konstruktyvų vaidmenį regioninėme kontekste Tai reiškia, kad su Bosnija ir Hercegovina ir Jotkalnie būtų palaikomi draugiški santykiai. Ten gyvena nemažai serbų ir Belgradas ten vaidina e, svarbu vaidmenį. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Robertai, prašau. Um, Labai netikėtai. Jūsų gavau žodį. Norėčiau keletą trumpų klausimų užduoti. Kodėl turėtume tikėti e, jumis, ką jūs kalbate, dėl to, ką jūs kalbate apie E, karo nusikaltelių padėtį. Juk Ladičius taip ilgai sėkmingai slapstėsi e, jūsų šalyje. Antra, Serbijos didelė viešosios visuomenės dalis neigia, kad buvo padaryti karo nusikaltimai, remia Miloševičių, remia Mladičių. Jie remia tai, ką šitie nusikalteliai darė. Mano jaunesnysis kolega štai uždavė panašų klausimą. Kaip Jūs manote, kaip tai turėtų padėti Jums darybose su Europos Sąjunga, kai tapti Europos Sąjungos nariais, kaip reaguosite į Kroatijos narystę, nes regis problemų su šia šalmi turite jau dabar. Ir jos gali būti panašios kaip Graikijos ir Graikijos, Kipro ir Turkijos problemos. E, Taigi, ar Kroatija darys, su Kroatija bus tas pats, ar, ar liks tos vidaus problemos neišspręstos? Jūs kalbėjote apie Kroatiją, sakėte, kad reikia išspręsti kai kurias problemas, taigi aš ir klausiu, o kaip jas išspręsti? Uh, Na, čia atrodo, išgirdau Britų optimizmo tam tikrų gaidelių. Kolegė Nikolai nori kalbėti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Alde frakcijos vardu noriu pasveikinti Jūs atvykus į mūsų posėdį. Noriu patikinti, kad mano frakcija ir toliau remia jūsų šalies integracijos, europinės integracijos procesus ir vakarų Balkanų integracijos procesus. Aš manau, kad ES jūs rems ir jūsų integracijos projektas bus sėkmės projektas. Turiu keletą klausimų susijusių su jūsų minėtais projektais. Čia yra daug žmonių, kurie mano, kad jūsų Serbijoje vykdytos reformos nebuvo labai rimtos reformos. Na, aš tikiu jūsų reformų rimtumu, kadangi matau jų rezultatus. Stengiuosi stengius jas palyginti su kitomis vykdytomis, kitomis Europos valstybės, Sąjungos valstybėse narėse. Jūs esate šių reformų, sakyčiau, sėkmės pavyzdys. Dabar dėl viešosios nuomonės reakcijos į Mladičiaus areštą. Pasakykite, kaip stipriai viešoji nuomonė reagavo į šį areštą. Norėčiau pasakyti, jog mes remiame jūsų požiūrį į biudžeto klausimą. Jeigu ES nori, kad plėtros politika būtų viena svarbiausių politikų, mes turime išlaikyti tą nustatytą procentą mūsų aptariamam dalykui. 1,3 procentai ar 1,5 procentai e, turėtų padėti išlaikyti pasirinktą kursą. Ką Jūs manote apie Dunau strategiją? Toks yra mano kitas klausimas. Dėkoju. Now, Mr. Howitt, please. Mm, ponas Howitas, ačiū, ponia pirinkė. Tikiuosi, kad Jums patiko ši diskusija parlamente. Ir tikiuosi, jūs, tikiuosi kad Jūsų tensinkai bus žais sėkmingai kitą savaitę Vimbildone tačiau ne Britų žaidėjų sąskaita. Mano frakcija remia jūsų narystės perspektyvą ir kaip šalis, kuri griežtai vertino karo nusikaltelio areštą ir reikalauja areštuoti Hadžičių ir nori, kad e, karo nusikaltimai būtų e, teismuose įvertinti visose regiono šalise. Taigi, mes pritarėme jūsų veiksmams, dėl kurių buvo areštuotas Mladičius. Aš nenoriu, kad komentuotumėte per daug atvirai darybą su Kosovo. Norėčiau, kad e, jūs, jos būtų sėkmingos. Tikiuosi, kad e, pamatysime pažangos, o viešos diskusijos galbūt gali pakengti tokiai pažangai. Taigi linkiu sėkmės darybose. Klausimas yra apie Romus. kiekvienoje regiono šalyje yra Romų problema, jūsų šalis su ją susiduria kaip ir kitos šalis. Taigi norėčiau paklausti, kokia yra pažanga pastaruoju metu, kokių veiksmų suotė imtis dėl Romų bendruomenės nediskriminavimo ir kaip jūs ketinate pasiekti tų tikslų. Ačiū. Man atrodo, kad kai kurių serbų reakcija į pono Mladičiaus areštą įrodo vyriausybės drąsą. Man atrodo, kad reikia žvelgti taip pat ir kitų kampų šiek tiek. Na, taigi, ponė ministro pirmo pirmininko pavaduotojo, jūs turite e, visą laiką, kiek jums reikia, iki pusės pirmos. Ačiū. Pabandysiu chronologinę tvarką atsakyti į klausimus. Pirmiausia, noriu padėkoti už tai, kad dėkojate mums dėl mlačios problemos sprendimo. Nepamirškite, kad Jugoslavijos e, žlugimas su visomis problemomis reiškia, kad 650 tūkstančių serbų patyrė etninį valinį e, Kroatijoje, e, Bosnijoje ir daug Romų buvo perkelta iš Kosovo. Palyginti pusantro milijono žmonių be Kosovo. Pamatysite, kad 15 procentų mūsų gyventojų per pastarosius 15 metų buvo išvaryti iš savo namų. Ir tie vaikai, kuriuos matėte gatvėse demonstruoja, tai yra jie. Taip pat noriu priminti, kad Serbija pati sustarkė su e, tuo pabėgėlių srautu nebuvo jokio tarptautinio plano, donorų konferencijos ar kokios kitos paramos. Jos absorbavome beveik e, visiškai patys. <clears throat> Dabar turime keletą projektų ir kai dėl viešosios nuomonės, taip taip ir yra. Tik tai tai, ką matome vieną dieną. Prezidentas Tadičius sakė, kad kas, kas kels grėsmę viešam, viešai tvarkai bus persiekėjamas. Tai yra ne tik įstatymas, tai yra moralinė pareiga. Mes e, tai darome dėl nekaltų aukų, dėl bosnekų, dėl mūsų santykių su Bosnija ir Hercegovina. Nes Europa yra svarbi, bet mes dar gyvensime amžiamžius e, šalia albanų, bosnių, bosnių kruatų, nesvarbu, kas atsitiktų. Taigi visų pirma, <clears throat> tai toks yra tikslas ir tokia yra motivacija. Daugumos nuomonė, daugumos jausmas buvo palengvėjimo jausmas ir kaip prezidentas e, Stavičius sakė, mes tiesiog išnaikiname mūsų reputaciją teršiantį dvoką. Ir tikriausiai jūs patikėsite manim e, daugiau, kad mes padarysime viską, jeigu pasakysiu, kad mes padarysime viską, kad rastume Radičių. Padarysime viską, kad jį, e, kaip sakiau, kad e, padarysime viską, kad rastume Vratko Mladičių. Ir dabar, jeigu pažiūrėsime į ataskaitą patiktą Junktinių tautų saugumo, asamblė, saugumo tarybai, pacituosiu. Serbija nedarė viską, kad surastų du ieškomus karo nusikaltelius, e, Serbijos strategija žlugo, buvo taip sakoma anksčiau, tačiau, tačiau pademonstruodami konkrečius rezultatus mes rodome, kad viskas keičiasi. Ir taip pademonstruosime, kad mes iš tikrųjų dirbame ir pažanga yra objektyvi. Dėl Kosovo buvo užduota keletas klausimų mes pasirengę kalbėtis apie viską, pasirengę būti lankstus ir norime būti nuspėjami, patikimi partneriai. Tačiau 2008 metų sustarimas nėra mums priimtinas. Koks galėtų būti sprendimas? Kai kada kartai žmonės sako, kad turite matyti tikrovę. Kosovo albanai nenori, kad juos valdytų Belgradas. Ir tai turbūt yra tiesa. Tačiau nepamirškime kitos tikrovės pusės, kad e, albanai nenori būti valdomi ir iš Prištinos. Taigi nereikia nepamiršti to, tos tikrovės aspekto. Jeigu norite pakeisti tikrovę, tai reiškia, jūs propaguojate smurtą. Turbūt niekas nenori to smurto propaguoti tam, kad rastume taiklų sprendimą, reikia į visą tai atsižvelgti. Ir čia aš nesu įpareigotas ir tai nėra tinkama vieta, ką nors e, prisimti kažkokius įpakojimus, tačiau mes esame pasirengę kalbėti apie viską, apie Kosovą, apie visas problemas, kurias reikia išspręsti, kad nebūtų užšausio konflikto, kad visi vakarų Balkanuose turėtų galimybę taikiai gyventi šį amžių. Bet yra tam tikros pozicijos, kurių negalima peržengti. Neprašykite mūsų e, pažeisti mūsų pačių konstituciją, tačiau sprendimą mes norime rasti, mes jį ir rasime, jeigu mums padėsite. Nes pacituosiu keletą ES ataskaitų. Kosove, e, Kosovas turėjo 380 milijonų importo ir eksporto, o jeigu visi ES nori, kad tie jauna gyventojų grupė Kosove eitų teisingą linkme, tai, linkme, tai būtent mes. Dėl kitų klausimų. Mes remiame EULEX. Tačiau tai, kas vyko per pastarąsias dienas, kai jie išdavė įgaliojimus areštuoti kažką, tai Turkijoje Interpolas pasakė gerai, tarptautinis mandatas, o vakar E, viename didžiausių e, Serbijos dienrašių gydytojas, kuris įtariamas žmogaus organų prekybą, pasakė, aš ne, ne, nesirūpinu. Jis jau buvo sausio mėnesį kartą areštuotas, tačiau problemos nėra. Matome, kad tai ne Euleks kartė, bet e, jis neturi mandato veikti už Kosovos ribų nei Marokė, nei Turkijoje, nei Izraelija. Paminėsiu kelias šalis, kur reikia atlikti tuos tyrimus. Taigi mes nekalbame prieš EULEX, tačiau turime užtikrinti, kad tai būtų išspręsta. Kodėl nekaltas aukas, jeigu jie sarbai, reikia vertinti kaip nulį? Tie žmonės buvo nužudyti dėl organų ir tie organai parduoti tarptautinėje rinkoje. Ar tai nieko nereiškia, ar jų šeimomis nereikėtų taip pat rūpintis kaip ir kitomis aukomis? Manau, kad taip. Mes prašome tik tai skirti tai, kad Serbijoje pagal mūsų pareiškimus niekada nepolitikavome šio klausimo. Tai nieko bendro neturi su dialogu su Priština, su politiniais dalykais. Tai yra tarptautinis teisingumas. Dėl Kroatijos mes džiaugiamės ne, Kroatijos pažanga, minėjote Dunojaus strategiją. Kai Kroatija įstos į ES, tai Dunojus tekės per Kroatiją ištekės iš ES ir vėl grįž į ES. Taigi Kroatija yra natūrali ES dalis. Ar turime problemų su Kroatija? Taip, keletą. Tačiau dvišaliai santykiai tarp mūsų sostinių gerėja. Ir galiu pateikti puikų pavyzdžių. Paminėjau vizitą į Vukovarą, kalbėjau apie projektus atstatant Vukovarą. Pagaliau leidžiama serbams investuoti Kroatijoje birželio 20 pirmą kartą per 20 metų bus tiesioginis skrydis e, tarp mūsų šalių. Ir e, galiu taip pat paminėti, kad e, tuokėsi ir mūsų šalių piliečiai. Presoje pilna tokių pavyzdžių. Dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Tadičiaus e, pareiškimas rezoliucija dėl Srebrenicos rodo, kad Serbija remia Bosnijos ir Hercegovinos e, teritorinį vientisumą ir taip darysime ir toliau. Mes pritarsime bet kokiam sprendimui, kad trys e, Bosnijos tautos gyventų kartu. Ir nepritarsime jokiam sprendimui, kuris kenktų tam teritoriniam vientisumui. Mūsų reformos, ar jos rimtos ar ne. Na, turint galvoje į mūsų pradinį ta, šeities tašką, turiu pasakyti, kad taip. Turime 17 milijardų eurų tiesioginio užsienio investicijų. Tai yra investuotojai iš Belgijos, Norvegijos, Italijos kurie rengėsi investuoti daugiau kaip milijardą eurų dabar, jie to nedarytų, jeigu nemanytų, kad mes rimtai dirbame. Neseniai susitikau su prancūzų delegacija iš Mišelino Lafarge bendrovių. Ir e, jie pripažino, kad mūsų, pas mus esančios jų gamyklos yra produktyviausios pasaulyje. Taigi, Manau, kad e, viskas susijęs su mūsų pasiektais rezultatais. Na ir galiausiai dėl Romų klausimo. Aš tuo pat metu esu Romų įtraukties komiteto pirmininkas. Negalime Europoje priimti to, kad e, tam tikra žmonių grupė gyvena 20 metų trumpiau negu kiti žmonės negalima priimti, kad 60 e, procentų Romų gyvena nesanitarinėse sąlygose. Tai gali tapti ir problema su migracija ir prieglopščio klausimais. Prieš šį susitikimą susitikau su ponė Jaroka iš e, apie, ir kalbėjosi apie parlamento patvirtintą strategiją Romams. Ir E, aš suprantu, kad jie yra mažuma visur, vienintelė jų tevinė yra Europa. Taigi turime daryti daugiau. Ir pirmą kartą užtikriname, kad būtų bent šimtas Romų studentų būtų pozityviai diskriminuojami, galėtų mokytis universitete be mokesčio. Mes sėkmingai dirbame e, išlaikydami Romų vaikus mokyklose ir ekonominę bei žmogišką prasme daug veiksmingiau spręsti problemą ten, kur ji yra, o ne žaisti stalvėmis su jų gyvenimais. Serbija sakome, kad Romos, Serbijos Romo ateitis yra Serbijoje. Ir darome viską, ir pateiksime jūsų parlamentui savo informaciją apie tai, ką darome 22 birželio kartu su plėtros e, direktorato nariu iš komisijos. Kalbėsime apie tai, ką mes darome Romų klausimą. Svarbiausia yra tai, kad nėra smurto prieš Romus. Kartais pasitaiko incidentų. Aišku, neseniai aplankiau vaiką, kuris buvo sumuštas, o neseniai e, Belgrado meras sustiko su e, serbų jaunuoliu, kuris apgynė tą vaiką ir pasakė, kad e, jis yra didvyris. Žinoma, yra tam tikro, tam tikro klaidumo, tam tikrų incidentų, tačiau, aišku, turime padaryti daugiau, tačiau tikiuosi, kad atsakiau į daugumą jūsų klausimų. Labai ačiū ir tikiuosi, kad bent keletas iš jūsų galės atvykti į Belgradą 9 rugsėjo, nes, kaip sakoma, pamatysi, įsitikinsi. Much, Mr. Dėkoju, pane ministro pirmininko pavaduotojų. Likime, likime jums kuo didžiausios sėkmės. Ir noriu pranešti kolegoms, kad kitas posėdis vyks Briuselėje birželio 21 dieną ankstyvą rytą rinksimės 9 valandą. Visiems ačiū ir viso geriausio.